E, jeigu niekas neprašo, nesiūlo jokių pakeitimų, darbo tvarkę laikysime patvirtintą. Pirmininkės pranešimai. E, e, kalbų sąrašas, kuriomis yra vertimas, yra pateiktas. Ir jokių kitų pranešimų mano vardu nėra. Ir dabar žodis ponija Jaudis Sender. Ačiū, ponė pirmininkė. kadangi nieko neturite mums pasakyti ir žinau, kad prasidės balsavimai, noriu pakomentuoti porą dalykų. Visų pirma, dėl paskutinio posėdžio e, Strasbūre ir balsavimo. Norėčiau paprašyti, kad, kad na, tai būtų paskutinis kartas, nes praeitėje dėl to buvo iškilę ginčių ir buvo siūlymų, kad reiktų viską kitaip tvarkyti, kalba apie balsavimus. Uh, prieš balsavimus e, Briuselėje arba turime kažką pakeisti, e, nes nariai logistiškai turi viską susitvarkyti, skrydžius, posėdžius, arba Strasbūre, kuomet pusė aštuonių šaukiamas posėdis, tai yra tikrai labai sudėtingas laikas atvykti, nes ne visi gali atvykti, tai kas jau turi iš ankstinių įsipareigojimų. Ir kalbame, šiuo atveju kalba eina apie balsavimas ir kai e, norėčiau paprašyti jūsų, kad nebekeistumėt balsavimo laiko, kad nes balsavimas dabar vyks už valandos, nes e, kai kurie nariai norėtų balsuoti, bet negali balsuoti. Ir aš nežinau, kad paskutinį kartą taip būtų, kad vėl pankstinamas balsavimas, nes tai yra svarbu. O taip pat turiu porą prašymų dėl darbo tvarkių. Uh, kad jeigu jės, jos yra ženkliai keičiamos dėl logistinių sumetimų, kad ypač, kad nebūtų keičiamas balsavimo laikas. Tikriausiai viskas vyksta dėl to, kad yra svarbių priežasčių dėl to, kad vyko rinkimai Vokietijoje. E, kitas klausimas, kita tema. Vakar vakare e, labai nustebau, kuomet kanclerė Merkel pasirodė viešai su savo partijos atstovais, kad praneštų, kad laimėjo rinkimus ir noriu, ponė Greslė, per jūs pasveikinti, ponė kanclerė, tačiau šalia jos buvo komisijos narys Oettinger. Man atrodo, dėl e, etiško elgesio, dėl, dėl tinkamo elgesio, e, komisarai tikrai neturėtų būti šalia e, rinkimus laimėjusių atstovų. Jie negali žiūrėtis prie kokių nors partijų, ypač kai kalba eina apie poną Oettingerį. Na, galbūt jis buvo ten tiesiog dėl to, kad norėjo pasveikinti e, laimėtojus bet tai buvo komisijos narys atsakingas už biudžetą šalia kanclerės. Na, atsižvelgiant į, į visas į mums pasarų metu iškilusius sunkumus, tikiuosi, kad taip nepasikartos ir kai, kai komisijos narys Otinger pasirodys, e, reikėtų jam tai pakomentuoti. Iš karto primenu, kad ketvirtadienį biudžeto komisaras e, viešies pas mus ir galėsite jam pasakyti viską, ką galvojate, o pagal mūsų mm, krikščionių demokratų partijos e, įstatus komisaras priklauso ir prezidiumui, todėl jis ten ir dalyvavo. Ponas Denionka, ačiū pirmininkė, norėčiau sureaguoti dėl pirmojo sistemos, kurią pakomentavo Ines. Guja ir e, NGL labai aiškiai paprašė sekretoriatui, pranešė, kad balsavimas neprasidėtų prieš 8 valandą vakaro, nes aš buvau ne, neoficialiame e, frakcijos vadovų susitikime, kuris buvo šaukiamas parlamente viskas buvo gerai žinoma ir buvo pažadas, kad balsavimas neprasidės anksčiau nei 8 vakaro. Ir mano e, kolegos mane pas, pa, paragino, paskubino atlikti į, į balsavimą, nes jis buvo 20 minučių pankstintas. E, na ir tikrai gaila, kad taip nutiko. Jeigu būčiau dalyvavęs, tai bent jau būčiau turėjęs galimybę pareikšė, kad mes nepritarėme kai kuriems pateiktiems pasiūlymams. Ir aš kaip ir nes labai tikiuosi, kad ateityje panašus dalykai nesikartos. Labai ačiū. Iškart pažymėsiu, kad bet kokios laiko nuorodos dėl balsavimo yra tik e, negalutinės. Ir aš paklausiau, ar galima balsuoti prieš pradedant kolegos linktelio galvą, o jeigu jūs uh, nedalyvavote, tikrai negaliu priversti laukti viso komiteto, kol e, ateis 8 valanda. Iškart pasakysiu. Reikėtų ūkiškai pasižiūrėti į posėdžio eigą. Na, aš čia nieko blogo nenorėjau, kitą kalbą bus kitaip, bet dabar tikrai nieko blogo negalvoju padaryti, tačiau mes turime dalyvauti posėdžiuose. Man juk reikia taip pat vadovauti uh, posėdžių ir jeigu kolegos atėjo, tai reikia jiems duoti darbo. Taigi mes balsavome, tačiau prieš tai aš atsiklausiau kiekvienos frakcijos ir ne viena ne, nepaprieštaravo. Taigi ir balsavome gal kiek ir anksčiau, tačiau tikrai ne pernelyg anksti. Mm, Pone Greslė, eh, norėčiau, kad patvirtintumėt, kad eh, tai nepasikartos, nes tai nepateisinama. Ir tai ne plenarinis balsavimas, plenarinėme posėdėje viskas, balsavimas vyksta tada, kai nurodyta. Šį kartą e, buvo kažkoks kitoks paaiškinimas, e, išskyrus tai, kad, kad balsavimas buvo numatytas gana keistų laikų, bet reikia padaryti viską, kad viskas vyktų kiek įmanoma griežtai. E, griežčiau, disciplinuočiau šituo atveju. Ta kartą GUE frakcija prašė pakeitimų ir kreipėsi į sekretariatą. Ir aš tikiuosi, kad jūs patvirtinsite, kad taip nebepasikartos, kad jeigu balsavimas paskelbiamas kokią nors valandą, tai jis ir vyks tuo laiku, at, bent jau ne anksčiau. Įsivaizduokite, kas būtų, jeigu ateitumėte į plenarinį posėdį balsuoti 12 valandą ir sužinotumėte, kad balsavimas prasidėjo pusę 12. Norėčiau, kad tai būtų. Tiesiog patvirtinkite mums, pasakykite mums, kad taip nebepasikartos ir padarysime, viskas, padarysime viską, kad e, dirbtume teisingai, nes man iškilo daugybė įvairiausių sunkumų, turėjau keisti savo kitus susipareigojimus. Ir norime, kad išgi, norime išgirsti, kad pasakytumėte, kad tai daugiau nepasikartos. Na, tai tikrai nepasikartos. Na, aš neprasidėsiu su nieku panašu antrą kartą, tas balsavimo laikas bus e, galutinis. Tuo pat metu, jeigu jūs kolegų nėra salėje, tai aš negaliu čia e, temti laiko, sėdi 60 vertėjų ir taip pat e, laukia pradžios. Taigi nepamirškime ir kitų aplinkybių, komisaras Hanas turėjo prie mūsų prisijungti. Aš noriu tik pasirūpinti, jog mūsų posėdžiai vyktų greitai ir sklandžiai. Aš tikrai čia nieko pikto nenorėjau, vis dėlto, jeigu visos frakcijos pritarė ar, ar mano prašymui pradėti balsuoti, mes ir balsuojame, niekas neprieštaravo. Tai iškart pasakysiu, tai ateityje mes nebenurodysime jokių laikų balsavimams ir tokiu būdu niekam nekils jokių problemų. Niekas nepavėluos noriu pasakyti, privalau užtikrinti, kad posėdžiai vyktų pagal planą, nes kitaip galima iš karto keliauti namo. O dabar ir pereiname. Denis dar paprašė žodžių. Ačiū um, už galimybę pasisakyti šią temą. Tai, kad niekas tam siūlymui neprieštaravo, tikriausiai paaiškintina tuo faktu, kad mano frakcijos atstovų nebuvo tuo metu, kai jūs tą pranešimą išsakėte, nes mes negalėjome dalyvauti, taigi tai susikuria įdingas uždaras ratas. Ir vėlgi, kai balsavimų laikas numatomas ir rašomas, balsavimas turėtų ir vykti tuo metu, ko, ko buvo numatyta, kad galėtų Jeigu yra indikaciniai laikai numatyti kitų punktų svarstymo, darbo tarkai jie keičiasi, nieko tokio, bet balsavimas turi vykti tuo metu, kai, kaip ir numatyta. Ačiū, aš taip pat norėčiau, kad būtų galima visada elgtis kaip sutarta. Dabar trečiasis darbų tvarkės punktas – biudžeto, biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Bendrasis biudžetas taryba ir vadovų taryba. Berntui, prašom. Ačiū, ačiū. Pone pirmininkė, mes turim balsavimo sąrašą, biudžeto vykdymo patvirtinimui. Ačiū kiekvienam, kuris prisidėjo prie dokumento rengimo. Turiu tiesiog vieną prašymą visų frakcijų koordinatoriams. Jūs žinote, kad tekstas parengtas bendrai ir bendrai jį teiksime tarybai, kad busimieji biudžeto vykdymo tvirtinimai vyktų sėkmingiau. Dar pirmininkų sueiga turi patvirtinti šį tekstą. Ir aš mačiau, kad kitą ketvirtadienį jo mm, sueigos darbo tvarkėje nėra. Mano frakcijos generalinis sekretorius pabandys įtraukti šį dokumentą į darbo tvarkę. Taigi būtų gerai, kad pirmininkų sueiga galėtų patvirtinti mm, mūsų komiteto patvirtintą dokumentą ir tokiu būdu būtų galima e, vykdyti kitus žingsnius, taip pat ir į korepera mm, eiti taryboje. E, Taigi prašau kolegos, pakalbėkite su savo frakcijos generaliniais sekretoriais ir pabandykite suorganizuoti įtraukimą į darbo tvarkę. Pirmininkė, ačiū, aišku, reikia e, pabandyti visiems, visų frakcijų generaliniams sekretoriams, kad procedūra baigtųsi sėkmingai. Kolegos, pradedame balsuoti. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, vienbalsiai patvirtinta elektroninis balsavimas dėl viso sąrašo. Prašome balsuoti. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Kaip jūs ketinote balsuoti? už. Taigi už 15 prieš vienas kolega tai reiškia, kad biudžeto kontrolės komitetas e, nusprendė rekomenduoti plenarinėje sesijoje e, nepritarti vykdymui tarybos, antrą atmetam, trečiasis už, prieš, susilaikė atmetė, ketvirtas už, prieš, susilaikė atmesta, penktas už, prieš, susilaikė atmesta, šeštas už, prieš susilaikė atmesta. Septintas lingvistinis pakeitimas balsuoti nereikia. Aštuntas už prieš susilaikė atmesta. Devintas už prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtas už prieš susilaikė atmesta. Vienuoliktas balsuoti nereikia. Dvyliktas už prieš susilaikė atmesta. Tryliktas už prieš susilaikė patvirtinta. Keturioliktas už prieš susilaikė patvirtinta. Penkioliktas už Gal 14 e, pasitikrinam, balsuojame dėl 14. 14. Baigiame. Atmesta lygiai pasiskirstė už ir prieš balsai, 15 už, prieš susilaikė. Spėjau, kad atmesta, tačiau gal pasitikrinkime. Baigiame tik e, balsuoti. Tvirtiname. 16. Balsuoti nereikia. 17. Už prieš susilaikė atmesta. Dėl visus rezoliucijos prašome balsuoti vardinis balsavimas. Die Abstimmung ist beendet. Das ist angenommen. Tvirt patvirtiname 15 už, vienas kolega prieš, sveikinu Bart Stas, dabar jaunimo garantijų schema, kolega Bon. Pranešėjas, ar ketinate pasisakyti, prašom. Labai trumpai, pirmininkė, norėčiau padėkoti kolegoms ypatingai už du naudingus pasikeitimus nuomonės, nuomonėmis komitete. Iš tiesų tai buvo labai puikus susitikimas, išgirdau daug informacijos ir puikių idėjų. Norėčiau padėkoti kolegoms už pasiūlymus ir kompromisus. Mes puikiai padirbėjome kartu. Labai ačiū. Antrasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 17 už, prieš susilaikė Atsiprašau, labai mažai mėgojau šią naktį, sako pirmininkė, 20 atkrenta 22 už, prieš susilaikė tvirtinta 23 už, prieš susilaikė tvirtinta. Trečiasis kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinta. 27 už, prieš susilaikė tvirtinam. 26. 27 pasitikrinam, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Tvirtinam. 26 už, prieš, susilaikė, atmesta. 28 dvi dalis už, prieš, susilaikė, atmesta pirmoji dalis, antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta taip pat. 29 už, prieš susilaikė, tvirtinta 30 už, prieš susilaikė atmesta. 31 už, prieš susilaikė atmesta. 20, 30, 32 už, prieš susilaikė. Gal pasitikrinkim. 32. Atsiprašau, nebuvo labai aiški situacija. Baigiam balsuoti. Atmestas, atsiprašau. 33 už, prieš susilaikė tvirtinam 34 už, prieš susilaikė tvirtino 35 už, prieš susilaikė atmesta 36 už, prieš susilaikė atmesta 37 už, prieš susilaikė. Turėtų būti patvirtinta, pasitikrinam 37. Baigiame balsuoti, tvirtinam. 38 už, prieš susilaikė atmesta 37. 39 už, prieš susilaikė tvirtinam. 40 už, prieš susilaikė tvirtinam. 41 už, prieš susilaikėm tvirtinam. 42 už, prieš susilaikėm tvirtinam. Ketvirtas kompromisas už, prieš sulaikėm tvirtinam. 49 už, prieš susilaikė tvirtinam. 50 už, prieš susilaikėm tvirtinam. 51 už, prieš susilaikėm, tvirtinam. Šeštas kompromisas už, prieš susilaikė, tvirtinam. 65 už, prieš susilaikė, atmesta. 57 už, prieš susilaikė, atmes, tvirtinam 58, tvirtina 59 už, prieš susilaikė, tvirtinam 60 už, prieš susilaikė, tvirtinam 61 už, prieš susilaikė, susilaikė atmesta. 62 už, prieš susilaikė tvirtinta. 7 kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. 67 su žodiniu už, prieš susilaikė tvirtina. 68 už, prieš susilaikė atmesta. 69 su žodiniu už, prieš susilaikė tvirtinam. 8 kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. 70 Ketvirtas taip pat e, atkrenta 75 už, prieš susilaikė tvirtinam. 76 už, prieš susilaikė tvirtinam. 77 už, prieš susilaikė tvirtinam. 78 už, prieš susilaikė tvirtinam. 79 už, prieš susilaikė tvirtinam. Pirmasis už, prieš susilaikė tvirtinam. Antras už, prieš susilaikė tvirtinam. Trečiasis už, prieš susilaikė tvirtinam. Pirmas kompromisas už prieš susilaikė tvirtinam. Septintas už prieš susilaikė tvirtinam. Aštuntas už prieš susilaikė tvirtinam. Devintas už prieš susilaikė tvirtinam. Trisdešimtas už prieš susilaikė tvirtinam. Vienuoliktas už prieš susilaikė tvirtinam. Dvylika už prieš susilaikė tvirtinam. Tryliktas už prieš susilaikė susilaikė spėju, kad patvirtinta, bet pasitikrinam. Prašom balsuoti. Baigiam balsuoti. Atmesta, atsiprašau. 14 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 15 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 16 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Dabar Prašom. Kompromiso 5, como estaba en medio de otro compromiso, no se ha votado. El compromiso 5. Antes de ser... Dėl penktojo pakeitimo. Dėl penktojo kompromiso mm, praleidome, man atrodo, kad neįtrauktas jis buvo. A, integriert? Teisingai, penktasis kompromisas už prieš susilaikė tvirtinta. Atsiprašau, nebuvo tinkamai išskirtas šis kompromisas. Dabar biudžeto pakeit, komiteto pakeitimai. Pirmasis patvirtintas, antras prieš už susilaikė tvirtinam. Trečias už, prieš susilaikė tvirtinam. Ketvirtas už, prieš susilaikė tvirtinam. Penktas už, prieš susilaikė tvirtinam. Šeštas už, prieš susilaikė tvirtinam. Septintas atkrenta, aštuntas už, prieš susilaikė tvirtinam nuo 9 iki 15 kartu, nuo 9 iki 14 kal, kartu už prieš laikę tvirtinam 14 atmestas 5 15 už, prieš susilaikė atmesta. Užimtumo komiteto pakeitimai nuo 1 iki 27, nuo 1 iki 27 bendrai. Nuo 1 iki 27 už, prieš susilaikė tvirtinam. 28 už, prieš susilaikė atmesta. Nuo 29 iki 36 karto už, prieš susilaikė tvirtinam kultūros komitetas nuo 1 iki 17 bendrai, ar galime balsuoti nuo 1 iki 17 už prieš susilaikė tvirtinam. Balsuojame vardiniu būdu dėl teksto su pakeitimais, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Sveikinu kolegą už 15, 3 susilaikė, 1 prieš, Taigi baigėsi mūsų balsavimas. O dabar tvirtinsime biudžetą, biudžeto vykdymą. Pradedame diskusiją su generaliniais direktoriais. Švietimas Hans Smith, Žemės ūkis, Lema, Migracija Rūtė, Makado, Žuvininkystė, Lemetrės regionan, ponas Sauk trūka e, žmogiškiai ištekliai ir man Kietijano, e, mokyklų generalinis sekretorius. Ar e, jau, kaip žinau, susitarėme dėl pasisakymų eilės tvarkos, tai pradės Robert Jan Smits, moksliniai tyrimai ir inovacijos, po to žemės ūkis seks. Prašom. Thank you very much and, uh... Labai dėkuoju. Labai ačiū komitetui už tai, kad suteikė mums galimybę pristatyti veiklos ataskaitas. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad kalbant apie klaidų lygį, mūsų naujienos yra neblogos, klaidų lygis mažėja. 2014 metais buvo 5,6 procento, 2016 4,1 procento. Taigi tos priemonės, kurias mes numatę esame, kad paprastintumėme procedūras, e, suderintumėme informacinių technologijų e, priemonės, visą tai duoda rezultatų ir galiu šiandien paskelbti tas pozityves žinias. Taip pat matome, kad Horizontas 2020 programos reforma duoda rezultatų, kur kas mažiau yra dabar klaidų ir aš esu įsitikinęs, kad klaidų lygis dar ir mažės ateityje. Programa yra gyvendinama puikiai ES lygmenių, vidinės trukmės peržiūra, kurią atliko grupė vadovaujama Paskalėmy, parodė, kad iš tiesų supaprastinimas duoda rezultatų, leidžia pasiekti užsibrieštų tikslų ir rodiklių ir kad tai yra ta programa, kuri stiprina konkurencingumą Europoje. Taigi, šia prasme, Horizontas 2020 yra puikiai vykdoma programa, duodanti rezultatų ir mes matome, kad tai atsispindi ir tame, kad sumažėja yra klaidų. Yra susitikinęs, kad dar labiau sumažės klaidų per ateinančius metus. Mes esame dėkingi už bendradarbiavimą su šiuo komitetu, už paramą, kurią gauname įgyvendant šią politiką. Taip pat esame dėkingi auditorumams, kurie labai didžiai stebėjo, kaip yra įgyvendinama ši politika ir akcentavo veiklos rezultatus šalia tų netikslumų ir klaidų. Ir aš manau, kad taip bus ir ateityje. Dėkoju. Ačiū dabar pranešėjas, kolegė, kolega Celo, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Vėlgi biudžeto vykdymo tvirtinimas komisijai už 16 metus. Iš anksto labai padėkosiu visiems, kurie padėjo man mano darbuose, kon, biudžeto kontrolės sekretoriatui, taip pat savo frakcijos nariams ir savo asistentui ponui Reichel, be jūsų visų indėlio nebūčiau padaręs to, ką nuveikiau. Ačiū visiems generaliniams direktoriams, kad atvyko ir pasisako dėl savo metinės veiklos, moksliniai tyrimai ir inovacijos. Tai viena svarbiausių temų, kurias finansuojame ir norime finansuoti sąjungos lygių ponas Smits trumpai pristatė savo metinės veiklos ataskaitą. Tikrai nenoriu cituoti tuo, tų gausybės skaičių, kuriuos turiu. Metinė veiklos ataskaita kiekvienas gali paimti ir pasiskaityti. Atsižvelgiant į veiklos ataskaitą turiu porą klausimų. Horizontas 2020 programa 1,95 milijardų eurų investuota, kiek buvo ex ante sumokėta ir ar jau sumokėta pagal pateiktas sąskaitas kažkiek 430 milijonų iš horizontos 2020 buvo pateikta programai iš EIB ar generalinis direktorius galėtų informuoti, kaip šios lėšos panaudotos, kam e, privalo teikti atsakomybę EIB didžiausias EIB e lėšų, daugiausiai e EIB lėšų yra pateikiama per įvairias finansinės priemonės, kaip komisija apie tai teiks ataskaitą, kaip bus informuojame, kaip pagal finansinės priemonės lėšos bus panaudotas, ar yra čia kažkokių informacijos kanalų. Beje, už horizontas 2020 e, slypi ir tas vadinamasis fondų fondas, rizikos kapitalo fondas, European Venture Capital Fund of Funds. Tai kas čia per dalykas yra? Aš nesugebėjau rasti atsakymo veiklos atsa ataskaitoje. Gal ponas Smits paaiškins. 16-20 metų strateginis planas numato keturis strateginius tikslus Europo 2020 kontekste. Ar gali generalinis direktorius trumpai informuoti apie esamą padėtį šio plano vykdymą? Toliau konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos jos nebuvo paskeltos generalinio direktorato, nors parlamentas to reikalavo, kodėl ne. Horizontas 2020 e, džiaugiasi mm, su paprastinimu, tačiau ir iš tiesų lėšų mokėjimas supaprastintas, ar lėšų gavėjai, naudos gavėjai suvokė tą supaprastinimą kaip paprastesnę tvarką. Kol kas tik vieną projektas paskirstant lėšas buvo įmanoma tinkamai įvertinti, ką generalinis direktorius apie tai mano. Ar nesukeliame nepatenkinamą lūkesčių, taigi procentas juk yra toks, koks yra. Toliau, kaip bus su hori, hori, geografinė pusiausvyra paskirstant lėšas, ypač ekonomiškai e, silpnesnės valstybės ar nenukentės nors regionų komiteto delegacijos kontekste lankėmės e, keliuose miestuose, matėm, kad ten vyksta aktyviai moksliniai tyrimai, bent jau vietoje mes su tuo susipažinome. Jeigu teisingai suprantu, generalinis direktoratas Horizontas 2020 nepristatė klaidų procento, nes kol kas nebuvo įmanoma atlikti jokių patikrų. Ką generalinis direktorius mano apie šią aplinkybę? kaip generalinis direktoratas vertina vykdomumosios agentūros auditą. Ir e, paskutinis klausimas - vidinė audito tarnyba komisijos konkrečiai e, įvertino mokslinio tyrimo ir inovacijos GD labai mm, skeptiškai, reikia tikrinimus greičiau atlikti, ekspost vertinimus taip pat greičiau atlikti, reikia geriau sekti lėšų panaudojimą, kokiu planu numato imtis e, generalinis direktoratas. Tiek klausimų e, būtent šiam prie šio punkto kolegos Noriu priminti, kad kiekvienam generaliniam direktoriui numatėme tik po 20 minučių ir būtų puiku, jeigu tos 20 minučių neprabėgtų, beskaitant klausimus. Dėkui. Ačiū, ponė Celer, už klausimus. Kalbant apie Horizontas 2020 programą, kaip teisingai pažymėjote, programa jau vykdoma dviejus, trejus metus. 170 auditų esame atlikę Ir tai nėra didelė apreptis, dar daugiau bus tų auditų atliekama bus, nes mūsų tikslas 9, 9 tūkstančius patikrinti, bet aišku, užtruks šiek tiek, kol gausime galutinius rezultatus, tačiau mes matome, kad radikalus supaprastinimas Horizontas 2020 programos duoda rezultatų. PVM kaip um, dengiamas kaštas, taip, taip pat išankstinis finansavimas ir vieno finansavimo sistema, tada Tai reiškia, kad mažiau reikia pateikti informacijos, greičiau išmokamios lėšos ir tokios paprasimo prie, priemonės duoda rezultatų, yra mažiau klaidų ir FP, ne, ne daugiametė, septintoji daugiametė finansinė programa, e, bet e, horizontas 2020 yra tikrinama šiuo atveju ir jūs klausėte tiksliai, kiek mokėjimų buvo, kiek buvo lėšų išmokėta pagal horizontas 2020. 2020, tai 24 milijonai, taip rodo mano skaičiai, ir 54, atsiprašau, milijonai, taigi dar daug ką reiks patikrinti. Europos investicijų bankas 2,2 milijardo eurų buvo paimta iš Horizontas 2020 programos Junkerio investicinių, investiciniam fondui buvo skirtos tos lėšos ir investicijos davė gražos, nes 22 procentai visų investicijų pagal EFSI programą. Tai buvo investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas, transportas, energetika, žemės ūkio produkcija. Taigi mes matome, kad tie biudžetai duoda gražos, kai būtent buvo perkeltos tos lėšos į EFSI fondą. Jūs minėjote finansinės priemonės, kita šalia EFSI, aišku, yra ir, yra ir fondų fondo idėja. Uh, nes dabar Europoje susidurėme su ta problema, kad yra daug rizikos kapitalo fondų, tačiau jie visi per maži, kad galėtų absorbuoti institucinį finansavimą. Nėra Europoje e, rizikos kapitalo fondų, kurie galėtų priimti čekius iš institucijų daugiau nei 300 milijonų eurų vertės. Kalbant apie mažesnius perskaistytus fondus, gali jie priimti tuos finansus, bet kalbant apie institucinius čekius, jiems jau yra sudėtingiau. Ir mes e, tikimės, kad iki 18 metų eigoje ta sistema bus įsibėgėjusi ir mes e, vėliau pateiksime komitetui daugiau informacijos apie tai, kaip tai veikia. Horizontas 2020 labai prisideda siekiant Europą 2020 tikslų, e, energetinės sąjungos, bendros rinkos. Uh, COP21, konkurencingumas augimas, visose šiose srityse duoda daug rezultatų ir matome, kad nes trukmės vertinimas ir Paskal Lamy ataskaita visą tai patvirtino, patvirtino, kokį svarbų vaidmenį suvaidina Horizontas 2020 programa siekiant Europos 2020 strategijos tikslų. Teisingai, ponė Celė, ar pažymėjote, kad pagrindinė problema, su kuria susidurėme, yra ta, kad yra per daug paraiškų ir kai kur nuo 12 iki 14 procentų išaugo sėkmės lygis, krito iki 12 ir tai šiek tiek mus neramina, nes tai paveikia ir kūrybingumo, ir konkurencijos galės Europoje ir mes matome, kad mūsų pasiūlymų kokybė E, kuriuos gauname, tų pasiūlymų kokybė yra aukštesnė, taigi mes tikimės daugiau aukštesnės kokybės pasiūlymų, daugiau kūrybingų, novatoriškų idėjų, tačiau finansų tam nepakanka. Ir tai įrodo, kad parlamentas teisingai reikalavo 100 milijardų eurų biudžeto, vietoj to buvo paskirtas 80 milijardų biudžetas horizontui 2020 ir Europos parlamentas vienbalsiai patvirtino rezoliuciją, kur vėlgi prašė, kad kitas biudžetas siektų 100 milijardų eurų. Paskal Lemy savo ateities vertinimo ataskaitoje žengia dar vieną žingsnį į priekį, jis prašo dvigubai padidinti finansavimą 160 milijardų eurų, taigi akivaizdu, kad daugiau reikalinga finansinių lėšų šiai programai finansuoti. Taip pat jūs klausėte apie tai, kiek dalyvauja įvairių valstybių narių, ypatingai 13 senųjų. Ir, ir viskas priklauso nuo to, kokius rodiklius vertinsi. Jeigu absoliučius terminus, kur skiriamos lėšos, tai aišku, daugiausia Vokietijai pirmoje vietoje, Junktinė karalystė, Prancūzija, Ispanija, Italija. Nes tai yra didžiosios šalys ir viskas čia yra logiška. Bet jeigu žiūrėsime kas tenka vienam gyventojui, tuomet pirmiausia daugiausia gauna Luksemburgas, antroje vietoje Belgija, Niderlandai ir Kipras. Jeigu pažiūrėtumėme, kiek gauna mokslininkas, konkrečiai kiek gauna skiriama lėšų, kiek mokslininkų šalyje gauna finansavimo, tai pirmoje vietoje būtų Kipras. Kipras, Graikija, Malta, Estija, 2, 3, 4. Jeigu pažiūrėtumėme rodiklius, kur, kaip skiriamos lėšos nacionaliniu lygmeniu, tai aišku, viskas priklauso nuo to, kokius rodiklius naudoji. Ir aišku, labai uh, atidžiai reiktų čia kalbėti apie tą 13 ES valstybių narių. Aišku, jos puikiai yra valstybių kaip Estija, Kipras, Baltijos valstybės, Čekija, kurios puikiai pasirodė šioje programoje. Taigi mes labai atidžiai turime interpretuoti tuos skaičius, nes programa labai aiškiai kalba apie kriterijus, ten nėra jokių geografinių kriterijų. Ir vienintelis atrankos kriterijus, kuris yra naudojamas projektams ar pasiūlymams atrinkti, yra poveikis valdymo planai ir kokių rezultatų galima pasiekti. Taigi geografinių kriterijų nenaudojame ir aš manau, kad tai yra teisingas požiūris, nes Europa galės konkuruoti inovacijų ir mokslo srityje su kitomis pasaulio vietomis, tik tai pasiekdama pačių geriausių rezultatų. Ir norime tą inovacijų takoskirą mes kaip ir įvertinti ir sumažinti ir puikiai bendradarbiavome su struktūriniais fondais, kolega Mark Lemetre tikrai labai daug daro tam, kad būtų kuriamos energijos tarp struktūrinių fondų ir horizonto 2020 ir viskas klostosi puikiai, turime daug įsteigę tokių ekspertinių centrų ir vyksta puikus bendradarbiavimas ir dėl pažangių specializacijų strategijos, su kurios puikiai esate susipažinę. Taip pat klausite dėl vykdomųjų agentūrų, kaip sekasi joms, kaip žinia, mes politikos formavimą atskiriame nuo įgyvendinimo ir pastarasis vertinimas, kurį atliko nepriklausomi vykdomųjų agentūrų ekspertai, parodė, ir tai aišku yra labai svarbus rodiklis, kad naudos gavėjas dalyvis yra labai patenkintas. Ir tas pasitenkinimo lygis, pavyzdžiui, dėl ERS agentūros 90 procentų, 85 procentai, pavyzdžiui, mokslinio tyrimų vykdomosios agentūros pasitenkinimo lygis. Taigi, jeigu pažvelgtumėme ir vertintume visas agentūras, tai 3 procentai 95 procentais atvejų e, išmokos išmokamos laiku. Taigi agentūros tikrai dirba labai efektyviai ir veiksmingai Ir aš manau, kad mes teisingai pasirinkome būtent vykdomasis agentūras ir jūs, ponė Greslė, irgi kvestionavote, kiek efektyviai ir veiksmingai čia šiuo atveju dirba vykdomosios agentūros, bet aš pakviešiu jūs aplankyti jas ir pamatytumėte tuomet, koks pasiaukontis personalas ten dirba ir kaip veiksmingai jie atlieka savo darbą. Dar vienas trumpas komentaras dėl atskaitomybės už finansinės priemonės. Tai priklauso irgi man. Net 57 mano metinės paskatos puslapyje apie tai yra kalbama. Ir kalbant apie vidaus auditą, klausimas dėl žmogiškųjų išteklių irgi yra keliamas. Ir mes kalbamės dabar apie galimas efektyves testinės priemonės, kaip būtų galima įgyvendinti tas visas vėlesnės procedūras. Uh, Taigi toks gal būtų trumpas atsakymas į jūsų klausimus ir kalbėjau, kalbėsiu trumpai, nes ponė Greslė minėjo, kad laiko turime nedaug, galbūt bus kitų norinčių užduoti klausimas, klausimas ar sakyti pastabas. Ačiū. Ačiū, Alai Ajala Sender, prašom. Presidenta. Ačiū, pirmininkė. Noriu pasisveikinti su ponu Janu turiu konkrečių klausimų ir platesnio pabudžio klausimų. Visų pirma, gal galėtumėte E, pacituoti skaičius, maksim, maksimalų ir minimalų skaičių, 25 procentų to bendro tarifo kuris taikomas arba kurio pagrindu gyvendamos horizontos 2020 programos. Gal galėtumėt pakomentuoti, e, kaip atrodo situacija, kokia, kokia maržama operuojama, kokie minimalus ir e, maksi, kokios yra minimalios ir maksimalios ribos, išlaidos, taip pat netiesioginiai kaštai. Antra, tvarkaraštis ir datos, kada iš tikrųjų bus užbaigta įgyvendinti, nes e, viena dalis dar įgyvendinama ir o horizontas 2020 ir toliau gyvendinamas. Norėčiau paklausti apie dvargų tvarkaraštį, kada tikitės viską įgyvendinti ir kada bus galima atlikti visą deramą vertinimą ir visos horizontos 2020 programos, kurios įgyvendinimas vėluoja ir, ir kaip, kada bus tas fondas įgyvendintas. E, pastarosiomis dienomis Tunisas pradeda dalyvauti šioje programoje. Ir noriu paklausti, ar buvo kokių nusiskundimų šiuo klausimu ir bendro pabudžio klausimas. Po 2008 metų ekonominės krizės, kuomet tokios šalis kaip Ispanija, Portugalija, Graikija, man atrodo, e, turėjo už, uždaryti kai kuriuos projektus, programas, atsisakyti tyrimo komandų, inžinieriai, tyrėjai dirbę tose programose turėjo išsikelti kitur. Ir taip pat norėčiau pakomentuoti padėtį naujose valstybėse narėse, kuriuose buvo e, labai pažengusių tyriejų, e, specialistų, kaip sakė ponas Celer, kaip e, Europos Sąjunga padėjo įgyvendinant tokias programas, ypač Horizonto 2020 programų. E, kaip, kaip, kas buvo daroma, kad būtų išvengta problemų, katastrofų, nes daugybė žmonių atsidūrintnėse valstijose, nes turėjome puikių specialistų, bet Europos, Europa neturėjo galimybių politikos, kaip tos žmonės išlaikyti Europoje, kalbame apie tose teritorijose vykdytą politiką skundžiamės, kad tie žmonės, kad tokie specialistai bėga, bet kalba čia jau apie jų išgyvenimą. Kaip jūsų projektai padėjo išvengti tokių komandų dirbusių išsklaidymo, sunaikinimo ir inžinierių bei mokslininkų iš, išvykimo? Generaldirektor, bitte. Much, Ačiū, ponė Ajala Sender. Noriu iš karto sureaguoti ir kai ką pasakyti. Visų pirma, finansavimo taisyklės 2010 horizonto 100 procentų skiriamos tik moksliniams tyrimams, 25 procentai papildomoms išlaidoms komisija pasiūlė kitokį procentą, taryba pasiūlė iki 20 20 procentų padidinti finansavimą, o tiesioginiai veiksmai e, finansuojami iki 70 procentų ir, pen, ir, ir 15 procentų yra papildomos išlaidos. Nesupratote mane, sako ponė Sender. Noriu paklausti, 25 procentai netiesioginių kaštų ir, ir, ir, ir didžiausias ir žemiausias, aukščiausias ir žemiausias lenkstis, didžiausias ir mažiausias. Didžiausio ir mažiausios, stambiausio ir mažiausio sandorio. Jeigu, penkio, jeigu sandorio e, suma 15 milijonų, jūs norite sužinoti, kokie yra tiesioginiai ir netiesioginiai kaštai. Tai galiu apskaičiuoti tai ir pristatyti jums, ko, ko, kokio, kokio masto, kokio stambumo kontraktai gyvendinami. Jūs klausėte taip pat, kada e, bus atliktas auditas ir, ir kada bus daugiau, pasirodys daugiau informacijos apie e, kontraktus įgyvendinamus pagal Horizontas 2020. Daugiau dabar gauname informacijos apie septintąją pagrindų programą. E, 70 procentų, kaip sakiau, paremta septintąją pagrindų programą, 20, 2020 horizontų, bet kitais metais dauguma informacijos, dauguma e, per, e, peržiūrų bus iš 2010 horizonto. Kiti metai bus tikrai svarbus. Uh, nes veikiausiai klaidų skaičius tikrai sumažės. Taip pat dar norėčiau pridurti, kad negalima pamiršti štai ko. Aš labai daug tikiuosi, kad, aš tik turiu tikiuosi, kad pavyks sumažinti klaidų skaičių su paprastinimo dėka. Taip pat dėl Taip pat noriu priminti, kad yra daugybė naujokų, mažų įmonių, kurios niekada nedalyvavo tokiuose projektuose. Klaidų bus mažiau, bet tikriausiai klaidų pasitaikys dėl to, kad dalyvaus naujokai, naujos įmonės projektuose nesusipažinę su sistema. Jūs uždavėte teisingą klausimą apie ekonominę krizę, kalbėjote apie Ispaniją ir Graikiją. Ispanijos padėtis ko netragiška, nes krizės metu um, mokslinio finansavimo biudžetą Ispanijai teko sumažinti 6 milijonais eurų. 600 milijonų eurų. E, vis dėlto mes sulaukdavome ir krizės metu iš Ispanijos puikių pasiūlymų, todėl mūsų programa suvaidino tikrai gerą vaidmenį, sušvelninant problemas, su, su, problemas su kuriomis susidūrė e, patys geriausi Ispanijos mokslininkai ir suteikėme jiems galimybę toliau tęsti savo darbą. Tas pat pasakytina ir apie infrastruktūrą, nes Ispanija E, turi puikią infrastruktūrą, pavyzdžiui, teleskopų, puikių greitintuvų. Ir mūsų įgyvendinamų programų dėka per, pač, per patį sunkiausią krizės momentą galėjome remti mokslininkus tose šalise. Bet, žinoma, didžiausia skirtų fondų liš, e, dalis e, per krizę buvo struktūriniai fondai, kurie tikrai buvo labai parankus, padėjo ir Ispanijos piliečiams, ir Ispanijos mokslininkams. Tunisas. Tunisas yra asocijuota 2020 programos narė. Tunisas moka indėlį į fondą ir rengdamas konkurencingus kon, konkursus, ministras pritraukė įvairių mokslinio institucijų, universitetų. Mes organizavome gana įdomią programą pavadinimu Primas. Jai skirta pusę milijono eurų. Tai programa apimanti viduržėmio jūros šalis - Šiaurės Afrikos, Maroką, Alžyrą, Jordaniją. Ir mes bandome aiškintis, kaip mes galėtume sumaniau išnaudoti žemės ūkio sritį. E, šios programos būstinė yra Ispanijoje. Ispanija čia vaidina gan svarbu vaidmenį. Ir šita programa apima ir klimato kaitos klausimus. Domimės, kaip pasikeitus klimatui Afrika galės išmaitinti savo gyventojus. E, Tunisas e, yra viena iš svarbiausių dalyvių Prima programoje ir kitose programuose. Ačiū Jums. Mes turime Horizontas 2020 duomuneto gavėją Šveicariją. Būtent mūsų komitetas gal kartu su jumis organizuos atskirą renginį ir pasikalbėsime, kaip tai turėtų atrodyti ateityje, kai yra tokia valstybė kaip neto gavėja. Dabar žemės ūkis. Prašom. Thank you, Madam Chair. Uh, thank you. Ačiū, ponė pirmininkė, už galimybę trumpai pristatyti Žemės ūkio direktorato metinės veiklos ataskaitą. Man atrodo, kad Tai padeda galimybę, tai galimybę sudaryti tikrą vaizdą apie tai, kas vyksta BŽUP. 2016 finansiniai metai buvo antri e, bendro žemės ūkio politikos įgyvendinimo metai po 2013 reformos. Nauji tiesioginiai mokėjimai sutikė daugiau lankstumo valstybėms narėms, ypač užtikrinant tolygesnį tiesioginių mokėjimų paskirstimą ūkininkams. Tai buvo antrieji metai po E, vystomųjų programų patvirtinimo laikotarpio 2020 programos jau įsibėgėja, lėšos yra asignuotos ir išmokėtos. 16 milijardų eurų iki šiol išmokėta. Nau, tikimės, kad naujosios programos uh, sukurs 125 tūkstančius naujų darbo vietų, kalbu apie e, žemės ūkio e, plėtotas programas. Per ankstesnį finansinį laikotarpį užbaigėme programas ir pasiekėme 99,91 procento e, skirtų lėšų įsisavinimo lygį. BŽUP tikslas skatinti pažangėję metodiką, naujas žalinimo priemonės, jos apima 77 procentus žem, žemės ūkio, e, kultivuojamos žemės, e, žemės ūkio veikla e, toliau plėtojama, o žemės efektą sukeliančių dujų mažinimas vyksta gal labai pažangiai, beveik 13 procentų per metus greičiu šis sektorius susidūrė su tam tikromis problemomis 15. Pieno sektorius konkrečiai susidūrė e, su problemomis. E, komisija skiria milijardą eurų paramai ir sukūrė dvi paramos, du paramos priemonių rinkinius. Taip pat stengiasi atstatyti pusiausvyrą rinkoje ir pozityvių ženklų matėsi jau 2016-aisiais, kai, kai ūkininkai pradėjo gauti daugiau už pagaminamą pieną. BŽUP yra svarbi, e, gerai tvarkoma ES biudžeto dalis. Manome, kad čia 2016 e, finansiais metais klaidų turėtų būti 2,47 procentai. E, šiek tiek daugiau nei, nei, nei numatyta pirmajame ramstyje kuris sudaro 38 procentus visų BŽP išlaidų, uh, klaidos sudarė 2,05 procento. Žemės ūkio plėtotės, žemės ūkio plėtojimo programos, programose klaidų lygis nuolatos mažėja, praėjusiais metais sudarė 3,9 procento, daug mažiau nei 2015. -aisiais kai iškilus problemams Agri direktoratas dirba su valstybėmis narėmis, bandydamas, iškodamas priemonių, kaip e, situaciją e, koreguoti. ES biudžete, biudžetui taikomos bendros koregavimo priemonės, o 2016-aisiais prognozuota rizika buvo 0,032 procento tai neblogas rezultatas, atsižvelgiant į tai, kad ši, ši politikos sritis yra tikrai sudėtinga ir yra daugybė naudos gavėjų. Žvelgdami į ateitį mes mąstome apie BŽUP po 2020-ųjų. Ačiū. Pranešėjas, prašom. Turiu daugybę klausimų, tačiau laiko pasisakymai turi mažokai. kai Gal pabandysiu grįžti prie klausimo aktualių pastaraisiais metais. Pirmiausia, paskirstinimas BŽUP praėjusiais metais e, komitetas ir visas parlamentas priminė, kad tikrai negerai, kai 44 procentai visų gauna mažiau nei po 4 tūkstančius eurų, o atitinkamai 80 procentų visų naudos gavėjų gauna vos 20 procentų visų tiek, tiesioginių išmokų. Atvirkščiai tai reiškia, kad 20 procentų visų žemvaldžių e, gauna 80 procentų visų lėšų. 51 procentas e, tiesioginių išmokų naudos gavėjai jų, nepaisant kepingo, gauna mažiau negu 250 tūkstančių eurų. Ką darys komisija? Ar nebūtų įmanoma kažkaip protingiau pinigus perskirstyti, negu tas buvo iki šiol daroma ypač? 15 metų biudžeto vykdymą tvirtinant mes atkreipėme dėmesio, kad trūksta užimtumo priemonių kaimo vietovose, nes e, čia aišku BŽP nėra pagrindinė priemonė, vis dėlto teksto komisija nepakeitė atitinkamo rodiklio. Kodėl? Kodėlgi komisija neatsižvelgė į parlamento poziciją? Na, kitus klausimus praleidžiu, nes yra dar pirmas ramstis, 40,8 milijardai išleista 16 metais, daugiau nei 71 procentas visų BŽUP išlaidų. Pirmasis ramstis apimtis, čia išaugo e, klaidų lygis 1,996 procentai yra klaidų lygis nustatytas 15 metais, o rizikuojame 88 milijonais eurų, aišku, tos suma sumaži, skirtinga nuo 15 metų, reikėtų ir atsargiau elgti su mokėjimo agentūromis. Bulgarija, Italija Danijas septynios išlygos, Rumunijoje, Junktinė karalystė, e, aštuonios išlygos buvo pateiktos joms papildoma problema yra su valstybių narių teikiamų duomenų patikimumu ir kaip jūs paaiškinsite šios skaičius, ką e, ruošiatės keisti, kaip padėti valstybėms narėms gal, ką uh, reiks daryti su Italijos mokėjimo agentūrai pareikštomis išlaidomis. Antrasis ramstis klaidos 4,1 procento, 15 metais lygiai tas pats, vėlgi rizikuojama 436 milijonais eurų. Na, šiek tiek mažiau negu 15-aisiais e, 490 milijonų buvo, tačiau vėlgi didžiulės problemos su valstybių norių teikiamų duomenų pateikimu po GD patikrinimo paaiškėjo, kad 26 e, mokėjimo agentūros turi daugiau klaidų negu galima, 2 procentus ir tiek viena e, tinkamai dirba, o kai kur netgi buvo klaidų procentas 5, atskirais atvejais netgi 10 procentų. Akivaizdu, kad tai netenkinanti situacija kaimo ir kaimo regionų plėtroje, ką daroma stengiantis pakeisti situaciją į gerą. Konkreti situacija Švedija. 13,94 procentai klaidų, Prancūzija 10 procentų, Čekija 11, Bulgarija 11,5, e, rinkos e, priemonė 2,85 klaidų lygis su 15 metais rizikuojame 89 milijonais. Agri GD čia nepareiškia jokios išlygos. Kila klausimas ir dėl pieno sektorius, kaip čia kiekvienais metais krizė, kurią bandoma įveikti intervencinėmis priemonėmis 16 metais. Tik 69 procentai E, ankstesiais metais nustatytų klaidų ir trūkumų ištaisyta. Kitaip sakant, trunka 10 metų, kol susigražinam pinigai. Mes kalbame juk apie sumas, kai klaidų procentas siekia 10 procentų. Ir ką komisija gali čia padaryti ir kaip komisija finansinės korekcijas ketina intensyviau panagrinėti. Ačiū. Uh, for... Uh, Ačiū už klausimus ir už pastabas. Visų pirma, dėl to lygesnio tiesioginių mokėjimų paskirstimo. Atsakydamas į šį klausimą jau minėjau, kad po reformos pagal dabartinę teisinę sąrangą valstybėms narėms suteikiama galimybė paskirstyti tiesioginius mokėjimus daug e, tolygiau. Jau turime galimybę valstybių narių e, lygmenių taikyti e, tolygesnius mokėjimus, e, per, e, paskirstyti mokėjimus, pažiūrėjau, skirti smulkesniems ūkininkams daugiau iš Ir 2013 komisijos pasiūlyme buvo siūloma privalomoji susietoji parama, tačiau iš tikrųjų tai yra laisvanoriškai taikoma priemonė ir valstybės narės gali apsispręsti, ar ją taikyti. Taip pat valstybės gali pasirinkti e, tiesioginių mokėjimų lėšas perkelti iš antrojo ramščio į, į tiesioginius mokėjimus tai pakeičia mokėjimų už hektarą e, kiekius. Noriu pasakyti, kad mokėjimai apskaičiuojami už hektarą, todėl per naktį ūkių struktūros, greitai ūkių struktūros negalime pakeisti, todėl na, lėšų paskirstimas gerėja, bet dar nėra galimybės uh, užtikrinti uh, lygiaverčio mokėjimų paskirstimo uh, ir vienodai visiems ūkiams skirti mokėjimų. Siekiame numatyti tikslinius mokėjimus ir iki 2 procentų nacionalinio vokelio skirsti jauniesiems ūkininkams. Valstybės narės išnaudoja šią galimybę, bet ne visapusiškai. Mes dirbame vadovaudamėsi dabar galiojančią sistemą ir negalime priversti valstybių E, daryti daugiau nei numatyta reglamentuose. Jeigu atsižvelgsime į tai, kad nemažas skaičius ūkininkų yra smulkus, taip pat, jei ne, prisiminsime, kad mokėjimai atlieka socialinės paramos vaidmenį ir vertinsime, kiek mokėjimų sulaukia stambus ūkiai. Tai situacija yra tikrai daug geresnė nei tas 20 ir 80 santykis. Nemažai pažangos pasiekta, bet valstybės narės nemaža dalimi atsakingos už tai, kad būtų geriau išnaudotos visos dabar egzistuojančios galimybės. Buvo nemažai klausimų apie dėl e, e, išlygų Taip, iš tikrųjų iš viso yra pateikta 53 išlygos 2016, o 2015 jų buvo 44. Tačiau e, sumos, kuriams kyla rizika 2016 yra daug mažesnės nei 2015. Išlygų buvo paprašyta tuo met, kai iškilo problemų Ir po to e, buvo parengti veiksmų planai, kuriuos gyvendino valstybės narės, e, jų gyvendinimą stebėjo e, BŽUP direktoratas. Ir aš apie tai kalbu metinės veiklos ataskaitoje. Noriu Jums pateikti visiškai skaidrų situacijos vaizdą ir patikinti, pateikti tvirtas patikinimo garantijas dėl lėšų panaudojimo. Uh, lėšų panaudojimas susijęs su, su rizika, jei nėra taikomi koreguojami veiksmai, taip pat jei suspenduojami mokėjimai arba taikomos finansinės korekcijos. Manau, kad skaičiai, patys skaičiai nėra tokie svarbus, o svarbiausia, kaip ta išlyga panaudojama, kad būtų tobulinama susidariusi padėtis. Noriu pasakyti, kad tiesioginiai mokėjimai E, na, čia vertiname pirmuosius metus po reformų įgyvendinimo ir mes dar neviršijome, mes nepasiekėme reikšminio klaidų e, lygio mokėjimų srityje. Per pirmuosius metus tas taryba neviršita ir pirmajame ramstėje klaidų skaičius yra netoks didelis. Žinoma, mes norėtume padėti pagerinti. Glaudžiai dirbame su uh, mokėjimo agentūromis, bandydami e, pašalinti priežastis, dėl kurių atsiranda klaidos. Taip pat išnaudojame visas galimybės e, teikti informaciją, aiškinti, bendraudami su mokėjimo agentūromis, pasitelkėme įvairius tinklus tam, e, Pavyzdžiui, tai darome per susitikimus su mokėjimo agentūromis, jie vyksta kas pusę metų turime ir naujų priemonių, tai sertifikavimo institucijos. E, tos institucijos labai svarbios, vaidina svarbu vaidmenį gerinant padėtį ir tikimės, kad dar, šis darbas bus naudingas ir ne tik padės užtikrinti tinkamą lėšų valdymą, bet ir ateityje sumažinti išlygų skaičių. Toks yra mūsų tikslas. Taigi siekiant gerinti padėtį, turime dėmesį skirti konkrečioms priemonėms Ajax ir Elpis. Tai, tai jos ypač naudingos mažinant klaidų skaičių, mes nemažai jų dėka esame pasiekę. Taip pat daug dėmesio skiriame BŽOP su paprastinimui dabartiniu laikotarpiu. Nuo pat pradžios to buvo siekiama per deleguotusius e, supa, e, teisės aktus. Tačiau supaprastinti įmanoma tik tai tuo atveju, jei pakeičiami supaprastinami baziniai, te, pamatiniai teisės aktai. E, jau sakiau, kad mm, ypač plačiai pristatome pažangiosios praktikos metodus valstybėms narėms, kiekvienais metais rengiame susitikimą skirtą šiai temai, kuriame dalyvauja ne tik valdymo agentūrų, ir, ir, ir mokėjimo agentūrų atstovai, bet ir audito rūmų atstovai, kurie pristato šią temą ir pasakoja, kaip reikėtų vengti sunk, sunk, sunkių situacijų ir mažinti klaidų skaičių ateityje. Uždavėte konkretų klausimą apie išlygų skaičių, kurių, kurių prašė, pavyzdžiui, Italijos agentūra. Iš tikrųjų, tiesioginių mokėjimų dalyje e, suteikėme išlygą. Jei klaidų skaičius viršyje 5 procentus, iš karto pritaikome išlygą. Jei klaidų skaičius nuo 2 iki 5 procentų, mes aiškinamės situaciją, vertiname susidariusią padėtį, bet aš minėjau pakoreguotą uh, klaidų skaičių, tai yra klaidų lygis, kurį nustatome remdamiesi įvairiausiais informacijos šaltiniais. Italijai buvo iškilę sunkumo dėl nuolatinių ganyklų, kuriuose auga medžiai. E, čia buvo, mokama, buvo mokamos priemokos už tokias teritorijas. Mes e, gilinamės į šią situaciją ir dirbame su Italijos institucijomis, bandydami situaciją koreguoti. Galėčiau pacituoti ir kitų agentūrų situaciją, kurioms pritaikytos išlygos, bet darbas vyksta ir jei uh, aptinkame trūkumų, iš karto prašome valstybės narės uh, sustabdyti veiksmų, konkrečios mokėjimo agentūros veiksmų planą ir bandome uh, situaciją koreguoti, ypač jei iškyla rizika Europos e, biudžeto lėšoms. Turime priemonių, e, kurių pagalba galime suspenduoti vykdomą finansavimą, nutraukti mokėjimus ir išlyga atšaukiama tik tuo atveju, jei veiksmų planas yra iki galo įgyvendinamas. Dėl pieno sektoriaus norėčiau kai ką pasakyti. Ir, ir kiekvienais metais iškylančios krizės. Iš tikrųjų, krizė iškyla ne kiekvienais metais. 2014-aisiais krizę sukėlė Rusijos embargo, taip pat pieno gamybos kvotos galiojusios es. Būtent todėl pieno krizę buvo sunku spręsti mes skiriame 1 milijardą eurų iš žemės ūkio reikmėms skirto biudžeto, kad ši situacija būtų išspręsta ir kad atkurtume pusiausvirą pieno ir pieno produktų rinkoje. Dabar padėtis yra daug geresnė. Kainos šiandien yra daug didesnės nei 2014. -aisiais Manau, kad situaciją kontroliuojame dabar. Ir sakyčiau, kad krizę pieno sektoriuje išsprendėme politinėmis priemonėmis. Kalbėjau taip pat apie tai, kad e, užimtumo priemonę naudojame kaip, kaip kriterijų, kurio pagrindų vertiname žemės ūkio politikos sėkmę. Tačiau sunku keisti taikomus kriterijus jau gyvendinamos politikos programų laikotarpiu. Dabar programos gyvendinamos septyn, bus gyvendinamos septynerius metus ir, ir turime vertinimo e, kriterijų. E, visumą, taip pat e, vis, įvairiausių priemonių, kaip įvertinti pasiekiamus rezultatus. Tačiau labai sunku apibriežti tokį kriterijų, kuris priklausomas e, vieno veiksmų žemės ūkio srityje. Mes suprantame, kad tie kriterijai, tie rodikliai, kuriais remiamės, nėra idealūs, bet bet mes bandome jų pagrindų vertinti, kaip, kaip, ko pasiekime su budžetu skirtu žemės ūkiui. Ateityje rengiamės pereiti e, prie veiklos vertinimo. Ir turime įvairiausių naujų minčių, kaip tai daryti, bet per, anks, per anksti dar jas skleisti, rengiame komunikatą šią temą. Ir komisijos narys Hoganas jau minėjo, kad komunikatas šią temą pasirodys šių metų pabaigoje. Ačiū. Ačiū, keturi kolegos paprašė pasisakyti. Kolega Zaverman, prašau. Ačiū pirmininkė. Norėčiau išplėsti diskusijų apriepti šiek tiek, bet čia paminėsiu, nebijokite, asmenius klausimus. Sritis, kurias nustatė, tikslus, kurių užsibrėžė pati komisija ir mano klausimai būtų labai tikslus. Pačioje savo paskutinio pasisakymo pabaigoje, gal iš dalies atsakėte į pirmąjį klausimą, kuris štai koks. Ką konkrečiai daro Agri generalinis direktoratas mūsų vertinamų laikotarpių? Tam, kad būtų sukurta daugiau prietinės vertės už tuos pinigus, kurie buvo išmokėti. Ir kitas klausimas. Uh, Matyt, atsakysite, kad mes tą darome ir dar per anksti galbūt tą pasakyti, kai gyvendinsime galutinai priemonės ir turėsime daugiau veiklos patirties, tada galbūt daugiau dėmesio skirsime rezultatams. Bet čia tik pirmas klausimas, o antras štai koks. Kaip konkrečiai jūs sugebėjote kontrolės procedūras supaprastinti ir plačiau kalbant sumažinti biurokratinę naštą? kuri tenka ūkininkams. Tai yra du stambus klausimai, stambios temos. Bet aš manau, kad čia galime tikėtis iš jūsų atsakymų. Ačiū. Ačiū ir aš įtraukiau save į sąrašą skaičių patikimo klausimas. Visuomet aktualus, skaičiai koreguojami, mes aišku korekcijas palaikome, bet kyla klausimas, na, Mes matome, kad tos korektūros ir korekcijos keičiasi, tačiau ar turite kokį planą? Nes, kaip suprantu, valstybės narės, mokėjimo agentūros, sertifikavimo agentūros tos pačius tekstus vertina skirtingai nei komisija. Taigi, iš kur tas valstybių narių teikiamų duomenų nepatikimumas. Kitas klausimas, praėjusią savaitę laikėmės Vengrijoje, tikrai nuostabi kelionė, rengdamasis jai e, jūsų veiklos ataskaitoje. Ačiū už tai, nes visada po vasaros atostogų aš ją pirmiausia perskaitau ir e, pamačiau, kad jūsų ataskaitoje parašyta e, sertifikuojančioji tarnyba dar nepaveikė, nepateikė savo ataskaitos dėl kaimiškų vietovių plėtros. Ar jau pateikta ta ataskaita ir kodėl vėluojama? Ačiū dabar. Kolegas Tanet. Surprise. Ačiū, ponė pirmininkė. Gal nustebote, kad paprašiau žodžio, bet aš kaip ir suprantu pono Celler iškeltus klausimus ir esu šiek tiek pasimetęs, nesuprantu, kodėl komisijos generaliniai direktoriai tiek daug laiko skiria atsakymams į paprastus klausimus? Kodėl nepatikė konkretesnių atsakymų? Atsiprašau, kad politiškai neteisingai kalbu. Tai tiek norėjau pasakyti. Ajala Sender dabar. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti generaliniam direktoriui už tai, kad atėjo šiandieną ir pateikė mums informacijos. Mes matėme vėlavimų, ilgų vėlavimų ir aš norėčiau jo paklausti, kalbant konkrečiai apie tiesioginės išmokas. Juk tai yra labai svarbu ūkininkams, ūkininkavimo veikloje. Ypač taip pat kalbant ir apie rinkas, tai yra svarbu ir kai yra taip vėluojama, kokio, apie kokio masto problemą mes čia kalbame. Galbūt Europa galėtų čia nuveikti daugiau, nes kartais gal ir nacionalinės institucijos, kurios pristabdo tuos dalykus, regioninės institucijos. Gal jūs geriau žinote, kodėl taip yra vėluojama ir gal šiuo atveju ES čia galėtų labiau padėti. Taip pat mes matome, kad žemės ūkio sektoriuje sektorius mažėja apskritai. Ir man įdomu, kodėl taip yra. Ar dėl mūsų vykdomų reformų, ar pavyks mums parengti kokią tai formulę, turint omenyje, kad tikrai susidūrėme su daug rimtų problemų krizės sąlygomis ir ar bus įmanoma kažką padaryti, kad būtų sumažintas tų sunkumų poveikis rinkai. Ar gavote skundų susijusių su tuo, kaip yra traktuojama apskritai žemė, kiek naudojami satelitai, palidovai ir kokios kitos techninės, tarkim, priemonės yra naudojamos priemonės susijusios su žemėtvarka. Nes panašu, kad nemažai žmonių išvelgia čia problemų. Ir um, kalba apie tai, kad reikia iš naujo įvertinti žemę, kalbant apie maržas ir tuo, kaip keičiamas, keičiama žemės paskirtis ir panašiai, ir viskas uh, juk daroma palidovų pagalba ir tarsi iš naujo matuojami žemės plotai. Tai panašu, kad gan sudėtinga yra tą padaryti tinkamai ir labai tiksliai, ypač kai apskaičiuojami derlingi plotai, tarkim. Prašau, generalinį direktorių. Ačiū dėl pridėtinės vertės, tai iš tikrųjų mes dabar vertiname, kaip ateityje būtų galima užtikrinti, kad mūsų politika sukurtų daugiau europinės pridėtinės vertės, tačiau tai nereiškia, kad negalime nieko nuveikti dabar. Juolab, kad turime priemonių. Kaimo plėtros programos jas tvirtina komisija ir, aišku, visos programos jau yra patvirtintos, tačiau jos yra ir koreguojamos. Taigi, kai valstybės narės siūlo korekcijas, pakeitimus, mes vertiname jų kokybę ir žiūrime, kiek tie pakeitimai, pakoregavimai leistų mums geriau pasiekti užsibrieštų tikslų, pavyzdžiui, dėl poveikio aplinkai ar klimatui. Taigi mes patikriname, ar programos yra pakankamai ambicingos ir ar tie pakeitimai yra pakankamai ambicingi. Taigi aš manau, kad galimybių gal ir neturime daug, tačiau darome viską ir darysime viską per kitą programinį laikotarpį pagal bendrai požiūrį, kad daugiau būtų nuo atitikties perinama prie veiklos rezultatų. dėl kontrolės procedūros, kaip mes bandėme ją supaprastinti tam, kad ūkininkų gyvenimas palengvėtų per einamąjį laikotarpį. Aš jau kaip minėjau, supaprastinimą mes naudosime kaip priemonę pagelbėti ūkininkams. 2016 metais mes numatėme geltonosios kortelės procedūrą bazinių išmokų sistemai kai pirmą kartą yra padaromas pažeidimas. Taip pat sąlygos mažinti patikrinimų vietoje skaičių. Taip pat taikomos kur kas paprastesnės taisyklės dėl privataus sandėliavimo ir valstybės intervencijų, taip pat vietoj 400 dabar reglamentų liko tik 40 reglamentų. Taip pat bandome supaprastinti omnibus reglamento kontekstą, bet aišku, omnibusas dabar yra svarstomas trilogo procedūroje, tai mes bandome čia supaprastinimą numatyti tam, kad ūkininkai galėtų lengviau pasinaudoti finansinėmis priemonėmis ir taip pat e, esame numatę ir kitų priemonių, rizikos valdymo priemonių ir panašiai. Taigi supaprastinimas vyksta, tai yra testinės pastangos. Taip pat e, bandėme sumažinti žalinimo priemonių sudėtingumą, kiek buvo tą įmanoma padaryti pagal uh, dabartinės taisyklės, galiu pateikti ir konkretesnį skaičių. Dėl to, kad kontrolės kokybė pagerėjo, dabar jau laisvanoriškų pagrindų valstybės narės gali sumažinti kontrolių skaičių. Privalomų kontrolės veiksmų skaičių galima sumažinti iki 5 procentų ar dar mažesnio skaičiais. 15 metais tik dvi valstybės narės tą padarė. Italija ir Danija pasinaudojo šią galimybę. O 2016 metais jau 17 valstybių narių tą padarė. Taigi tai rodo, kad kontrolės skaičiaus sumažinimas. Tai nereiškia, kad mažiname teisės aktų skaičių, bet tiesiog sugurėme geresnės sąlygas, kad kontrolė būtų atliekama aukštesnės kokybės. Ir kai kokybė pasiekiama, tuomet yra įmanoma sumažinti jų tų kontrolių skaičių, tų auditų skaičių. Ir mes pamatėme tikrai, kad galime daug ko čia pasiekti. Pone pirmininkė, jūsų klausimai dėl duomenų patikimumo ir duomenų kokybės, duomenų, kuriuos gauname iš valstybių narių sertifikavimo institucijų. Mes per dabartinę procedūrą naudojame daugiau sertifikavimo institucijas. Ir vienintelis, valstybės narės yra vienintelis e, informacijos šaltinis. Mes dirbame su valstybėmis narėmis, kad jos pateiktų informacijos, kuri uh, būtų pakankamai patikima ir aš manau, kad pasiekime neblogos pažangos, jeigu atsižvelgtumėme ypač į ankstesnės ataskaitas kurios buvo grindžiamos tais duomenimis, kuriuos, kuriuos patikė valstybės narės, tai čia galiu tik tai pasakyti, kad praeitais metais klaidų lygis, vertinimų klaidų lygis, beveik atitiko audito rūmų vertinimuose pateiktus klaidų skaičius. Taigi, uh, Dabar dar neturime auditorumų ataskaitos, bet mes tikrai sutikriname visą tą informaciją, kurią pateikia valstybės narės, jų sertifikavimo institucijos ir jeigu kyla kokių tai problemų, vėl kreipiamės į jas ir bandome surinkti visą vertingą informaciją, atsižvelgiant į mūsų atliekamų auditų rezultatus, ekspertų, ekspertinės žinias, taip pat auditorumų auditų skaičius. Taip pat jūs uždavėte klausimą apie tą valstybę, kuri šiek tiek vėluoja. Tai iš tik tai norėčiau pasakyti, kad Vengrija, Bulgarija ir Danija jau yra pateikusios sertifikavimo institucijų ataskaitas dėl tiesioginių išmokų ir kokį poveikį tiesioginės išmokos dėl vėlavimų klausimas buvo. tiesioginės išmokos išmokamos laiku. Ir aš tik tai norėčiau paminėti, kad 2016 metais 98,1 procento tiesioginių išmokų buvo išmokėta. Kaimo plėtros programoje vėlgi pasiekėme daug pažangos. Jau išleidome, valstybėms narėms jau kompensavome 60,3 procentus visų kaimo plėtros lėšų per visą 7 e, metų laikotarpį. Taigi, EFSI 4 procentai vidurkis yra maždaug. Taigi, kaip matome, tos e, priemonės duoda rezultatų ir mes e, veiksmingai panaudojame lėšas ir, kaip sakiau, daug dėmesio skiriame ir tam, kad pinigai būtų teisingai panaudojami ir 0,14 procentų yra rizikingos sumos. 200 milijonų eurų maždaug vidutiniškai būtų visų tų 58 milijardų eurų, kuriuos skiriame žemės ūkiui, būtų tos rizikingos lėšos. Atsiprašau, sako pirmininkė. Raštu dar numatyta procedūra, taigi pasiaiškinsime raštu tuos dalykus, negalime daugiau tam skirti laiko. Ja, ja. ja bitte. Herr Generaldirektor, bitte. No, I, I think, um, uh... Man atrodo, kad aš kaip ir atsakiau gal į daugumą klausimų, kurie buvo užduoti. Aš galiu dvišalių pagrindų gal ir mano darbuotojai tikrai galėtų pateikti daugiau tikslesnės informacijos. Jokių problemų. Dėkoju. Žinoma, kadangi yra procedūra raštu numatyta su komisija, tai viską galime paaiškinti raš, raštu. Dėja, turime žygiuoti tolin. Ačiū, ponė Plėva. Aišku, ir toliau kalbėsimės. Dabar ponas Rūtė, migracija ir vidaus reikalai. Prašom, ponė generalinį direktoriau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponės ir ponai. Norėčiau kelis dalykus iškart paminėti, kad čia, kadangi čia pirmiausia atėjau atsakyti klausimus, o ne didelę kalbą paskaityti. Tai iš pat pradžių ir pasakysiu, kad 2016 metai Home generaliniam direktoratui buvo labai įtempti metai, kalbant ir apie veiklą, ir migracijos srityje, ir taip pat saugumo srityje. Galiu pateikti vieną skaičių, kuris nėra galbūt labai aktuolus parlamentui, nors jis kilo iš parlamento, tai yra tai, kad mes buvome atsakingi už 283 procedūras, kurios buvo tvirtinamos komisijoje 60 maždaug žodinių procedūrų. Taip pat buvo ir mėlynosios kortelės procedūra. Dėl Europos peržiūrėtos pakrančių ir um, sienų kontrolės agentūros ir kitų dalykų. 2016 metais taip pat mes uh, ir um, politinį kontekstą turėjome, atsižvelgti politinį kontekstą ir Julian King e, kompetencijų sritis čia buvo mums aktuali, taigi kalbant apie mūsų veiklą, tai tikrai buvo daug dalykų, kuriuos turėjome padaryti 16 metais. Ir taip pat labai smarkiai išaugo mūsų biudžetas palyginimui 2015 metais 1,7 milijardo, o 16 3,2 milijardo eurų, taigi smarkiai išaugo biudžetas, tam, kad galėtumėme susitvarkyti su situacija dėl sienų užtikrinimo, saugumo užtikrinimo ir tam, kad gautume pakankamai lėšų migrantų, sutvarkyti su migrantų srautais. Mano metinės, ataskait, metinės veiklos ataskaitoje matote, kad yra išsakytos keturios išlygos Aš galiu jas pristatyti atskirai, bet jos, man, man atrodo, yra kivaišius. Tai yra susiję iš dalies ir su kolega iš REACH generalinio direktorato, to, to, ką jis sakė. Taigi aš čia tam, kad išklausyčiau jūsų klausimų ir kad bandyčiau juos atsakyti. Ačiū dabar žodis pranešėjai. Ačiū, ponė generalinį direktorių. Taip, tikra tiesa, Jūs kovojate su migracijos iššūkiais, integracijos priemonės, prieglopšio temos. Tai yra vieni didžiausių iššūkių, su kuriais šiuo metu susiduria visa sąjunga, jos valstybės narės. Tikrai pagrista padinti jums skirtas lėšas ir tokiu būdu galite įvykdyti daugiau darbų penk, 15 metais išaugo 16 procentų įsipareigojimai ir mokėjimai, o keturiems metams 12,4 milijardai eurų skirtas ryčiai ir 130 etatų jūsų žinioje. Taip pat stiprus padidėjimas. Tuo pat metu yra didžiulis skirtumas tarp įsipareigojimų tarp mokėjimų įsipareigojimams 16 metais 3,8 milijardai eurų jūs sakėte, o tuo pat metu e, įsipareigojimai mokėjimams 12,2 buvo padaryti, 12,2 milijardo. Taigi atsiranda milijardo eurų trūkumas. Kaip jūs planuojate padengti šį trūkumą. Kai jau tuos įsipareigojimus mokėjimams iš tiesų reikės sumokėti administraciją, Prancūzijos integracijos migracijos e, agentūra ir Ispanijoje atitinkama agentūra, ten yra trūkumų ir kokias išvadas padaryti ateičiai. Po to jūs kalbėjote apie rodiklį dėl lėšų panaudojimo efektyvumo. Gal galėtumėme išgirsti daugiau konkrečiai, kokią papildomą naudą duos šis rodiklis lyginant su, su kitais. Bendrai, kaip jūs vertinate jums patikėtas lėšas, žmogiškuosius išteklius, ar jums pakanka jūsų nuomonė? atvykstančių migrantų skaičius 16 metais, lyginant su 15, stipriai sumažėjo, bet gražinimų skaičius pagal Turkijos e, susitarimą sumažėjo taip pat. Ir atvyksta migrantų daugiau negu buvo gražinta. ES biudžetas juk labai stipriai prisidėjo prie Turkijai patikėtų lėšų ir kiek e, lėšų iš šito Turkijos fondo investuota, kokia čia nauda viso to. Ir dar vienas dalykas, e, tam tikras esminis rodiklis, būtent skaičius asmenų, kurie gavo integracijos pagalbą prieš atvykstant ar, arba atvykus, Tai buvo 45 3000 e, žmonių 11-15 metais ir e, dėja to rodiklio nebeliko. Įdomu būtų sužinoti, kodėl. Generalinį direktorių prašom. Yes, if I, if I may, uh, perhaps, uh... Ačiū, jeigu leisite, pirmiausia pažymėjau, pažymėsiu, kad iš ties yra didelė spraga tarp asignacijų įsipareigojimams ir asignacijų mokėjimams. Taip nutiko pirmiausia dėl to, kad mes labai konservatyviai žiūrime į iš ankstinį finansavimą. Čia mes teikėme tik labai nedaug lėšų, tuo pat metu yra problema. Tuo pat metu tai yra visos biudžetinės tarnybos problema, kaip įveikti uždarytą spragą tarp įsipareigojimų ir mokėjimų. Šiandien neturiu jums jokio paruošto atsakymo į šį klausimą. Tuo pat metu labai teisi, teisingai pažymėjote. Tai gali tapti problema. Kalbant apie bendrąjį rezervą. Tiek Ispanijos, tiek Prancūzijos atveju. Realybė tokia, pasakysiu štai kaip. Sakyčiau, tai yra poveikis bendrai suderintos metodologijos, mes žiūrime į tam tikrą skaičių kriterijų, juos taikome konkrečioms situacijoms. Turime penkis kriterijus, pagal kuriuos vertiname, o Ispanijos ir Prancūzijos atveju pagal juos atsispindi ir vadovybės pasikeitimai, e, pačios procedūros, istoriniai duomenis gauta ir papildomos informacijos visame šiame kontekste ėmėmės tam tikrų atsargumo priemonių išlygą būtent pateikėme, tačiau labai gali būti, kad nereikės net bandyti jokių lėšų susigražinti. Ta aš labai aiškiai norėčiau pasakyti. Dėl sąnaudų veiklos, efekt, rodiklio efektyvimo. Tretieji metai 16 buvo, kai šis rodiklis buvo naudojamas metinėje veiklos ataskaitoje. Parengėme metodologiją, kaip reikia teikti ataskaitą apie minimalius kontrolės rodiklius ir mes vertiname kontrolės sąnaudas, yra tiesioginė kontrolė, pasidalimoji, taip pat negražinamas paskolos, tiesioginiai viešiai pirkimai, netiesioginiai, ne, ne, delegavimo susitarimai. Net jeigu visa kontrolės kaina nominaliai ir išaugo per pastarusius porą metų, galima pasidžiaugti, kad kontrolė yra efektyvesnė, lyginant su sąnaudomis, padidėjo mokėjimo, turėkime, kad omenyje mūsų padidėjusi portfelį 15 metais, prisiminkime, kad tik nuo 15 metų ir vėliau esame atsakingi ir už tyrimus. Perėmėme šios įsipareigojimus iš kito GD Tiek būtų atsakymų šiai dienai. Na gal dar vienas aspektas, kas yra svarbu. Mes neįtraukome išlaidų pasidalyjamai administracijai su valstybėmis narėmis. Jeigu mes čia būtume įtraukę valstybės narės ir būtume ir jų išlaidas paskaičiavę, tai būtų reiškia papildomą administracinę naštą valstybėms narėms, ko mes tikrai nenorime, kadangi reikia spręsti migracijos krizę. Ir jūs klausėte, ar turite pakankamai žmonių ir pinigų. Taip išversiu į tokią paprastą kalbą. Sakyčiau, kad mums pinigų tikrai pakanka, daugiau nei pakanka bent jau šiai dienai tuo pat metu reikia suvokti, kad lankstumo reikia kuo didesnio, krizė gali prasidėti ir rytoj. Na, pavyzdžiui, Turkijoje skaičiai smarkiai sumažėjo, viduržėmė jūros maršrutas Liepa rūpjūtį skaičiai mažesni, tačiau pažvelkime į praėjusių metų duomenis, spalis yra tas aktyviausias laikotarpis, tai gal blogiausia tik artėja. Kartu mes regime, kaip yra bandoma, e, bandomas vakarų viduržymė jūros maršrutas, ko mes, e, ką mes regėjome gal 8 metais, kai per Bekurų Afriką buvo keliaujama į Ispaniją. Kitaip sakant, mums darbose reikia didelio lankstumo. Kalbant apie darbuotojus, aš pasakysiu, ir kolegos pritars, nepaprastai pavydžiu, jie nepaprastai pavydi man, kadangi aš gavau daugiau žmonių. Aišku, ne tiek daug etatų, kiek norėjau, tačiau tikrai nemažai. O bendrai vertinant e, komisijos situaciją, tai pasakysiu, kad e, komisija investuoja ten, kur labiausia reikia Tuo pat metu pažvelkime į vieną rodiklį viršvalandžiai. Mūsų darbuotojai dirba daugiau viršvalandžių negu kitose GD. Tai reiškia, kad mes dirbame labai intensyviai. Tačiau e, tvarkome su papildomais darbuotojais, o Dėl kitų aspektų e, GD nėra e, vadovas, kuris čia tiesiogiai kompetitingas, man, sakyčiau, daugiau pasakys. Bet kuriuo atveju artėjame prie akimirkos, kai ne tik esame įsipareigoję signuoti, bet ir jau realiai išmokome pirmuosius, pirmąją 2 milijardų dalį susitarimas su Turkija. Čia juk dalis lėšų juda ir per tam tikrus patikos fondus. Ir paskutinis klausimas buvo dėl pagrindinio veiklos rodiklio. Jūs teisingai pažymėjote, kad tarptų rodiklių vieną e, rodiklį turėjo jame būtent kiek žmonių yra gavę konkrečią pagalbą, tačiau realybėje e, visas šis, ir šis rodiklis paslėptas už gražinimų rodiklio. Jeigu neklystu, kažkur 20 tūkstančių žmonių, kurie gavo realią paramą reintegracijai kai jie grįžo arba po savanoriško, arba po privartinio gražinimo į kilmės valstybę. Sakyčiau, gražinimai kaip pagrindinis veiklos rodiklis yra sėkmingesnis, o visa kita yra tik išvestiniai. Ačiū labai. Aš mm, taip pat turiu klausimo. Mes turime naują pasiūlymą dėl biudžeto ir komisija prašo naujų patikos fondų. Ar jums reikia patikos fondo, kad galėtumėte tinkamai finansuoti migracijos klausimus komisijos viduje? Pone pirmininkė, mano patirtis su patikos fondais yra tokia. Šios finansinės priemonės užtikrina geresnį vidinį koordinavimą geriau dirba visos komisijos tarnybos, dalyvaujančios konkrečiame fonde. Ir antra, tai yra galimybė reaguoti greičiau ir um, išvengti biurokratinių barjerų. Todėl tikrai um, drįščiau pagalvoti, kad mes ir apie tokį vidinį patikos fondą galvotumėme, tačiau būtų tiek, nenorėčiau nieko daugiau sakyti, nes tai yra juk dalis diskusijų dėl pap... naujosios finansinės perspektyvos pirmininkė. Kas blogai komisijos procedūrose, kad jums reikia patikos fondo, jo geriau dirbtumėte? Mes e, šiame komitete būtumėm prieš tokias procedūras. Jūs visiškai teisi. Galima darbą organizuoti ir kitaip, bet patirtis mano kolegų dirbančių su patikos fondais yra vienareikšmė. Nes yra tas bendrosios atsakomybės įspūdis tai yra tarsi bendra matrica, o ne kažkokios atskiros izoliuotos sritis, į ją viskas susilieja ir visi bendrai veikia. Čia gal ir administracinių išteklių valdymo klausimas. Pirmininkė, ačiū už atsakymą. Daugiau norinčių pasisakyti nebematau, tai ačiū Jums. Ir dabar žodis ponui Manservyzi, prašom. Thank you, thank you, Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai, 2016 metai buvo pokyčių, pasirengimų metai, rengėme daug iniciatyvų, jos galiausiai buvo patvirtintos šiais metais, konsensusas, išorės investicijų fondas, kurį patvirtinome šią savaitę faktiškai ir taip pat. Taip pat E, noriu įvertinti mūsų įgyvendintą programą pagal finansinį voką. Ir visa sistema įsibėgėjo. E, keletas komentarų. Visų pirma, likutinis klaidų e, kiekis kiekvienais metais jis mažėja ir anot mūsų, kaip teigia mūsų apžvalgos, neviršėjame 2 procentų, 1,67 procentai klaidų lygis. Mano metinė ataskaita yra dvi išlygos minimos. Viena gerai žinoma, tai dėl Afrikos taikos priemonės. Ir nežiūrint pasiektos pažangos, nusprendžiau e, palikti e, viską kaip yra. Kaip žinote, mes siekiame įdėkti kontrolę. Sausio mėnesį buvo, sausio mėnesį buvo atliktas vidinis auditas kurio išvados yra tokios, kad pažanga daroma, bet tačiau išlieka klaidų. Ir ypač vertinant institucinius gebėjimus ir mūsų institucijos santykius su Afrikos Sąjungos komisija bei dėl e, gebėjimų, viso departamento gebėjimų, kuris užsima šiais klausimais. E, E, klaidų rizika yra nedidelė, kalba eina apie 10 milijonų. Tačiau buvo nuspręsta šį rezervą išlaikyti jo neliesti. Siekiame pažangos ataskaitų teikime, retroaktyviame finansavime. Svarbiausias klausimas atrodo turės būti sprendžiamas įvertinant pasiektą pažangą ramščiuose, kuris prasidės kitais metais, jei bus tenkinamos visos kitos sąlygos. Toliau noriu pakalbėti apie e, diferencijuotą išlygą, tai taip pat susijęs su klaidų lygiu. Nežiūrint tai, kad klaidų, 2 procentų klaidų lygio neviršijame, kaip nekarta yra rekomendavęs parlamentas ir auditorumai. rūmai ir pati, kom, pati komisija bando išsiaiškinti tiksliai, kur tų klaidų pasitaiko daugiau. Mes taikome visą sukauptą patirtį, e, pasi, pasitelkėme ankstesnės ataskaitas ir aiškinamės, kuriuose sritise klaidų rizika yra mažesnė, parama viešiai pirkimai, tiekimo paslaugos, netiesioginis valdymas ir taip pat subsidijos, tiesioginis ir netiesioginis valdymas, pro, programų, prognoz, sa, samatų rengimas, taip pat tarptautiniai projektai. Čia yra daugiau rizikos, ypač pastar, pastarąją sričiai siūlo, skiriama daugiau lėšų, su daugia su tarptautinėmis organizacijomis ir draugės dirbame su nacionalinėmis mokėjimo agentūromis ir, ir čia atsidurėme dėmesio centre dėl klaidų ir bandome šią situaciją spręsti. Buvo paprašyta trumpos, trumpalaikės išlygos e, apsisaugojimui, nes bandėme išsiaiškinti, kokia yra tikra padėtis ir, ir kokią realybę atspindi tie galutiniai skaičiai ką patvirtin, praeisiais, praeisią vasarą patvirtiname valdymo planą ir akcentavome svarbiausius rizikos veiksnius. E, ataskaitinį laikotarpį, taip pat siekiame didinti auditų skaičių, e, gilinti tikrinimo priemonės, intensyvinti dialogą su tarptautinėmis organizacijomis, būtent ypač jungtinėmis tautomis. E, E, su daugeliu tarptautinių organizacijų buvome neseniai susitikę, bandome paprastinti procedūrą, e, atkreipti dėmesį susijusių institucijų bei užtikrinti stipresnės pajėgas vietoje, e, kalbu apie atstovavimą, kad būtume geriau pasirengę. Tikiuosi, kad kitais metais mes turėsime galimybę dar labiau sumažinti likutinį li E, klaidų skaičių, ypač sritise, kurios didina tą bendrą klaidų skaičių, tai sritis, kurios čia, čia, kai, kur, kai, kai kuriais kai kuriuose srityse klaidų yra nemažai. Gali būti, kad jų ir toliau išliks nemažai, nes su jungtinėmis tautomis mums, mums siekia strateginė partnerystė, pavyzdžiui, gyvenant projektus dėl kovos su smurtu ir panašius. Bet tuo baigsiu ir dabar esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Ponas pranešėjas, prašom. Ačiū. Ačiū už komentarus. Mes visuomet e, būkštavome, dėl ko yra ta bendro baudžio išlyga srityje, už kurią jūs atsakinga paskelbta. Jūs dabar diferencijuojate, turite dvi išlikas, o prie klaidų lygio mes matome gerėjančią situaciją 12 3,6 procento, dabar judame prie 2 procentų, bet toks klausimas, ar nereikėtų dar labiau diferencijuoti situacijo ir skirti išlygas į dvi dalis. Jūs kalbate apie keturias sritis, labai rizikingas jūsų nuomonė ir aišku, joms tenka didžioji dalis mūsų subsidijų, tarptautinės organizacijos ir agentūros, o vienas rytis įvardinta jūsų kaip mažos rizikos, tačiau kiek žinau, lankydamasis tose valstybėse, kalbėdamasis su ten dirbančiais diplomatais, kad trūksta skaidrumo dėl lėšų panaudojimo, būtent tiesioginė pagalba biudžetui. Būtent e, toms valstybėms mokama tiesioginė pagalba, mes mokame tam tikras priedus agentūroms ar tarptautinėms organizacijoms, čia didži, didžiausia riziko tiesioginė parama biudžetui, jūsų įvardinta kaip mažos rizikos rytis. Gal galėtumėte pargumentuoti, čia jūs geriau situaciją galite kontroliuoti nei tarptautinės organizacijas ir agentūras. Tuo pat metu dar turiu klausimą, kokias tarptautinės organizacijas ir agentūras turite galvoje, ar taip pat ir valstybių narių agentūros, kodėlgi ten auga rizika, kai yra vertinamas, vertinami pasiekti tikslai ir veiksmingas bei efektyvus lėšų panaudojimas. Galiu konstatuoti, kad mes tapome didžiausių mokėtojų e, daugybėje jungtinių tautų organizacijų, kurios dirba po vieną vėliavą. Taigi kyla klausimas, jeigu mes jau esame didžiausi donorai, tai kaip yra su ES matumumu, ar kažkaip tai žinoma, kad mes tos e, pinigus perduodame, ar jungtinės tautos žino, iš kur tie pinigai, ar, ar ir toliau galvojame, kad čia visi tie pinigai yra UNESCO ar kitų agentūrų. Na, pačios jungtinės tautos per generalinę asamblėją pripažino, kad reikia reformuoti jų, jų finans, teisinį reglamentą ir, sakyčiau, tame procese reikėtų mums dalyvauti. Kitas klausimas, kaip šalinsite tuos trūkumus trim pagrindiniais rodikliais, e, perspektyvos tikslumas, mokėjimai per 30 dienų ir lankstesnė tvarka dėl personalo dirbančio delegacijose. Pas jūs yra tokia nuolatinė problema išorės veiklos valdymo ataskaita nepridėta prie metinės veiklos ataskaitos, kaip reikalauja finansinio reglamento 7 straipsnis. Šios ataskaitos yra laikomos slaptais dokumentais, bet ataskaitų reikia kad galėtumėme įvertinti veiklos patikimumą, taigi jas reikėtų paviešinti. Dar pastaba dėl Afrikos patikos fondo. Šiuo atveju regėjumo mokėjimus Afrikos kyšuliui ir čia pateikimumo pareiškimas negautas nei auditorumų, nei Olafo, nei jokio kitos, e, nei jokio kito išorės auditoriaus, tai iš kur tas teigiamas vertinimas dėl išlaidų iš patikos fondų. Tokie būtų klausimai. Uh, uh, Ačiū, ponė Celler. Pirmininkė Greslė dabar šiek tiek išėjo, kad iš CDU susirastų savo koalicijos partnerių daugiau. Bet ji greitai sugrįž. O dabar galbūt e, ponas Mans Servizė galėtų atsakyti į pono Celer klausimus. Na, kaip žinia, visuomet galima daugiau diferencijuoti, bet e, leiskite mums pradėti nuo pirmojo bandymo diferencijuoti, nes jeigu tik tai paimtumėme vieno 1,67 procento klaidų lygį, e, tai yra mažiau negu 2 procentai, tai tuomet mes e, kaip ir nesame net įpareigoti taisyti ir siekti geresnių rezultatų, nes mažiau nei 2 procentai yra klaidų lygis. Bet mes visi siekime to paties tikslo. Ir remiantis ataskaitomis ir lentelėmis, atliktomis analizėmis ir vertinimais mes padarėme, viską sužiūrėjome ir padarėme išvadą, kad kalbame apie reikšmingą klaidų lygį mes nustatėme, kad e, tos klaidos, kurios pasitaiko dažniausiai, tai būtent pasitaiko tokio valdymo metu, apie kurį aš ir kalbėjau. Tai reiškia, kad tai yra dalykai, kurie atrodytų gal visai banalūs. Pavyzdžiui, trūksta mokėjimo įrodymo, trūksta dokumentų, ar jie nėra e, išbaigti dėl pirkimų procedūrų, pavyzdžiui, išlaidos nesusijusios su projektu, PVM įskaičiuotas į kaštus. Ir panašus dalykai, mes žinome, kodėl taip atsitinka. Nes kai susidurime su tarptautinė organizacija, tiesioginė išmoka išmokame, arba galutinių naudos gavėjų per tarptautinę organizaciją dirbame. Tai mūsų patirtis rodo, kad labai dažnai kontrolės metu mes negalime gauti prieigos prie tų esminių elementų, kurie, kad galėtume nustatyti išlaidų pažeidimus. Ir taip pat dažnai atliekame tokius vertinimus. Tai yra vienas iš būdų irgi išvelgti riziką. Ir to, ta rizika dar nereiškia, kad to, pinigai buvo išvaistyti ar kažkur kitur buvo panaudoti, netinkamai panaudoti. Ne, čia kalbame tik tai apie riziką. Ir kalbant apie tą riziką, mes ir numatę esame tokias priemonės, kurios yra labai detalios, nes, pavyzdžiui, dėl to, ką mes darome, ir aš bandau labai paprastai viską spręsti, tai pavyzdžiui, kontrolės aprašas. Tai tikrai labai dažnai kyla tokių nesusipratimų dėl to, kiek mes galime reikalauti, pavyzdžiui, dėl mokėjimų įrodymų ir panašiai. O pavyzdžiui, kontrolės misija, kad būtų gauta prieiga prie visos reikiamos informacijos. Tiesiog reikia suprastinti procedūrą, nes kartais tas atsiskaitimas yra labai sudėtingas. Taip pat, kad būtų suvokiama, jog viena procedūra yra rizikingesnė nei kita. Tai štai apie tokius dalykus kalbame. Ir mes turime ilgą priemonių sąrašą, kurios įtrauktos į veiksmų planą. Ir aš manau, kad tokiu būdu mes galėsime užkirsti kelią klaidos rizikai. Bet, kaip sakiau, galutinis klaidų lygio. Lyg, galutinis klaidų lygis 1,63 procento. Taigi aš čia tiesiog norėčiau geriau paaiškinti visus tuos trūkumus. Dabar, aišku, žiūrėsime, kaip bus kitais metais. Ir jeigu reiks tre, trečio diferencijavimo, tai mes esame pasirengę ir tą padaryti. Dėl biudžeto paramos. Nepaisant to, ką sako valstybių narių diplomatai, tai aišku, jie tą daro visiškai legitimiai, bet aš manau, kad vietoje mes esame tikrai labai skaidrus, nes Kas savaitę kalbame su valstybių narių atstovybėmis, taip pat mes vertiname, kokia yra rizika ir galbūt jūs prisimenate, praeitais metais mes apie tai jau kalbėjome ir nuo to laiko iki dabar mes 21 personalo narį pasamdėme tam, kad galėtumėme šalyse tiksliai stebėti, kaip viskas, kaip yra panaudojamos lėšos. Jeigu, tarkim, yra manoma, kad nėra tinkamai mūsų skiriamos lėšos paremiamos fin... biudžet... išmokomis iš biudžeto. Toliau. EMR, e kaip žinia, buvo praeitą kovą perduota parlamentui. Viskas vyko skaidriai, o mes dabar tokią metinėje ataskaitoje apžvalgą esame pateikę, bet aš jau parlamentui perdaviau visą informaciją. Praeitais metais, atsimenu, įvyko labai ilga informacija, gal ir nes, ilgas susitikimas ir gal buvo ir nesusipratimų, bet visi čia parlamente žinom, ko mes siekiame, ką esame įsipareigoję padaryti. Ir taip pat dar norėčiau pažymėti, kad viena vertus pasiekta nemažai pažangos, nes dabar delegacijose, kurios pasiekė daugiau, mažiau nei 60 procentų rodikliai, tas procentas dar labiau sumažėjęs yra. 6 iš 86 delegacijų tą yra padariusios. Praeitais metais buvo 9, 21 iš 24 tų tikslų buvo įgyvendinta, tai aš manau, kad tendencija puikia. Kalbant apie veiklos rodiklius, taigi tie tikslai yra pasiekti ir šiek tiek galbūt vėluoja mokėjimai. Mes bandome spręsti tą problemą, konkrečiai peržiūrime kai kuriuos tos rodiklius ir konkrečiai sprendžiame tą problemą dėl vėlavimų. Ir nu, matę esame ir testinius veiksmus, tikriname faktūrą su tuo susijusias, taigi mes tikrai ties tuo dirbame, bet vėlgi tendencija yra bendrai paėmus pažangiai. Toliau, patikos fondas. Nenoriu dabar čia kalbėti ir apie jį, bet pasiekėme vieno dalyko dėl šio išorės patikos fondo, būtent tai buvo pati galingiausia donorų koordinavimo priemonė, nes tai leido ir kišulyje, ir taip pat vakarų ir centrinėje Afrikoje padaryti, pasiekti koordinuotų veiksmų padaryti poveikį. Nesakau, kad viskas daroma automatiškai, tačiau kai Matijas Riutė kalbėjo apie tai, kad mažėja srautai per centrinį viduržėmio jūros kelią, tai galiu tą patį pasakyti, kad ir Nigerija, ir investicijos į Nigerį ir kitas regiono valstybės davė rezultatą. Ir dabar matome, kad yra nukreiptas srautas. Aš puikiai prisimenu 8 metų padėtį, kai per vakarų Afriką keliavo visi ir mes turėjome būti labai budrus ir dabar negalime leisti, kad Mauritanija, Gabija, Senegalas e, su tuo susidurtų. Tai visi tie skaičiai, kurie pateikti valdybai ir paskelbti mūsų ataskaitoje, tai rodo. Taigi, aišku, galime kvestionuoti tuos dalykus, bet situacija daugmaž yra tokia, kokią mes ir nušvietėme, kaip būt, sekėsi mums būtent įgyvendinti tą priemonę. Ačiū. Ačiū. Daugiau nematau norinčiųjų užduoti klausimų. Tai norėčiau Jums padėkoti, ponė Manservizi, už Jūsų atsakymus. O dabar persime prie kito kalbėtojo. Agijar Mahado, jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktoratas. Puikiai pažinojau Jūsų kolega Laurė Evans iš Velso, aš irgi esu iš Velso. Ji buvo puikiai, nebijoju, kad Jūs taip pat. Tai žodis Jums. ačiū. Mare generalinis direktoratas 2016 metais užsibrėžė du pagrindinius prioritetus. Tai pirmasis buvo žemkysės politikos reformos įgyvendinimas, o antras vyriausiasis galiotinės rekomendacijų patvirtinimas dėl tartutinių vandeninų valdymo. Tai čia tokia tiesioginė reakcija į vieną iš tvaraus vystimosi tikslų. Tai yra 2030 metų darbo atvarkės vienas iš tikslų. Dabar dėl reformos įgyvendinimo, žunkysės politikos reformos įgyvendinimo. Aišku, tai buvo mūsų veiklos pagrindinė ašis ir mes ir toliau labai daug dirbame, kad skatintumėme tvarę žvejybą ES ir tą darome per įvairias reguliavimo priemonės ir taip pat skiriame finansinę paramą, kad per viršinį žvejybą būtų mažinama ir kad būtų skatinama tvari žvejyba, tausojanti žvejyba. Jūrų žvejybos fondas bus įgyvendinamas per kiekvienai valstybė narė, numatant e, veiklos programą išskyrus Luksemburgą. 27 valstybių narių veiklos programos buvo patvirtintos komisijos 15 metų gruodį ir buvo tas e, laikotarpis numatytas, kai prasidėjo, finans, kai prasidės finansa, prasidėjo finansavimas 17 metų pradžioje, bet čia buvo biški vėluojama dėl to, kad e, užtrukome, kol gyvename tam tikras priemonės. Na, o dabar 20 valstybių narių jau yra informavusios, kad paskyrė valdymo instituciją dėl šio fondo įgyvendinimo. 2016 metais pagrindinis prioritetas, kalbant apie finansinį valdymą, finansų valdymą, buvo ir toliau yra pirmtako žvinkystės fondo uždarimas. Jūrų valdymo laik, e, fondas numatytas dabar laikotarpiu iki pusiam laikotarpiui Taigi dabar mes dirbame su tų valstybių narių atitinkamomis paskirtomis institucijomis ir Marė generalinis direktoratas savo ruoštų patvirtino tam, tikras, tam tikrus veiksmus, darbus, kuriuos turi atlikti valdymo institucijos valstybėse narėse ir mes žiūrėsime, kaip tai vyksta, siūsime misijas šių metų eigoje, kad patikrintumėme viską vietoje, tą darysime ir kitais metais. Taigi situacija yra tokia, kad darbą atlieka valstybių narių institucijos, o komisija prižiūri tai ir komisija imsis korekcinių veiksmų, jeigu jų prireiks. Nėra jokių išlygų dėl ankstesnių metų, išskyrus Italijos atvejį. Taigi nėra, nebus išmokamos lėšos pagal finansų balansus nes čia reikalingos korekcinės priemonės, kurios buvo paskaičiuotos kiekvienai programai. Taigi rizikos likutinė vertė 0,53 procento šiais metais. Tai yra geriausi vertinimai, turint omenyje mūsų daugiametį daugiametę korekcinę priemonę. Tai reiškia, kad bendrai paėmus tinkami finansiniai pakoregavimai buvo sėkmingai taikomi, identifikuojant ir sušvelninant riziką. Ir šalia finansinių priemonių gali kartai, kad tam tikrais atvejais reikia ir programų uždarimo priemonės, bet mes palauksime, kol tas darbas bus užbaigtas, tai tiek norėjau papasakoti pradžiai. Uh, Mrs... Ačiū. Pone Jala. Ponas Celer. Ja, dank, uh... Ačiū. Ačiū generaliniui direktoriui Mahado. Kalbame apie 16 metus. Ketvirtieji metai pagal naująjį programavimo laikotarpį. Tenka konstatuoti, kad 16 pabaigoje tik 10 informacinių pranešimų buvo komisijos gauta būtent kompe, dėl kompetitingų valstybių narių institucijų. Jūs kalbate dabar apie 20, tai dvigubai daugiau, tačiau metai 17. Na, bet kuriuo atveju 8 šiaip ar taip trūksta. Kažkas dar netliko visko, ko privalėjo. Kitaip sakant, dabartinis programavimo laikotarpis įgyvendinamas su vėlavimais. Atitinkamai vėluoja ir naujoji BŽP, ką mes parlamente rėmėme. 16 metais Marė aštuoniuose valstybėse narėse paskelbė išlygas - Bulgarija, be kita ko Rumunija, Slovenija. išlyga yra dėl aš padidinto klaidų skaičiaus aštuonioms veiksmų programoms, OP, buvo nustatyta, kad reikia nagrinėti klaidas, kreiptis atgal į nacionalinės kompetitingas institucijas. Aš e, nežinau, ar Marė GD paprastai su tokiais suvestiniais klaidų rodikliais dirba ar ne ir kaip jūs kaip vadovas vertinate valstybių narių pateiktų duomenų patikimumą. Dar klausimas dėl tiesioginimo valdymo žvejybos partnerystės susitarimuose. Tokie partnerystės susitarimai numato ir kontrolę, tačiau auditorumai čia identifikavo daug trūkumų, pirmiausia, neužtikrinama jungtinių protokolų ir jų atitikimo kitiems es finansavimo tikslams. Taip pat reikėtų geriau susijęti e, mokėjimus už prieigą prie išteklių žvejybos su realiais sugavimais buvo iš ankstiniai mokėjimai suteikti, o suteiktos kvotos nebuvo išžvėjotos. Komisija taip pat turėtų užtikrinti, kad valstybės narės naudotųsi naująją e, laimikio duomenų baze, taip pat tai leistų atnaujinti duomenis, suvokti kokią reali situaciją. Ar valstybės narės atsižvelgia į tokius reikalavimus ir ar komisija galės kažkaip įvertinti valstybių narių veiksmus čia? Dėkui. Makado. Pone Makado, Ačiū. Pone Zeleri, už jūsų klausimus. Jūs teisus, 2016-aisiais dešimt valstybių narių atsiuntė pranešimus apie institucijas 2017-2020 jų tai padarė, septynios dar to nepadarė. Kaip žinote, Luksemburgas nedalyvauja EMFF programoje iš tikrųjų programų įgyvendinimo pradžia ženkliai vėluoja. Ir kaip jūs prisiminate, visų pirma turėjome susitarti dėl reformos žuvininkystės politikos ir tik po to parengėme reglamentus ir bendrųjų nuostatų reglamentą dėl EMFF E, buvo daug vėlavimų ir dėl to iki šiandien kai kurios valstybės dar neatsiuntė pranešimų. Komisija ragina jas tai padaryti aš pats. Esu nusintęs raštus kolegoms valstybėse narėse net keletą kartų. Komisijos narys Vela tą patį e, yra daręs ir nekarta taryboje, žuvininkysės klausimų taryboje ir iškėlė šį klausimą ir vėl šį klausimą kelsime spalio pradžioje. Keletų atvejų net keli komisijos nariai e, drauge yra siuntę laiškus valstybėms narėms, ragindami pradėti gyvendinimą. Mes labai didžiai stebime situaciją, kai kurios valstybės labai vėluoja, tikimėsi, kad iki metų pabaigos padėtis padėtis, bet negaliu Jums garantuoti, kad septynios valstybės, kurios dar nieko neatsiuntė iki metų pabaigos atsiūs kažką. Darome spaudimą valstybėms narėms kiekvieną progą, kad jos sukurtų reikalingas institucijas. Kaip pasielgėme, e, kai valstybės paprašo išlygų. Mūsų svarbiausia darbo dalis kontroliuoti, kaip dirba atsakingos institucijos valstybėse narėse ir tai uh, užima daugiausia, didžiausia mūsų darbo dalį. Uh, Keletų atvejų nebuvo atliktas tinkamas programų auditas, todėl tos programos buvo e, atidėtos į rezervą. Ir kaip jau sakiau, pradžioje mes rengiamės vykti vy, ir vietoje pasižiūrėti, kaip vyksta darbas ir kuo e, užsijima nacionalinės audito institucijos. Dėl SFP EBPA. Ir, um, ir cituota auditorumo ataskaitos. Svarbiausia ne tai, kad valstybės narės neteikė e, informacijos statistinių domenų. Svarbiausia yra tai, kad mūsų partneriai negali pakeisti požiūrį, nėra prisitaikę dar. Ir e, auditorumai ypač komentuoja štai, kad suteikiama kvota tam tikram skaičių tonų. Ir jeigu viršijate tą kvotą turite sumokėti, susimokėti, jeigu neišnaudojate visos kvotos, gaunate pinigų. Tačiau mūsų, šalis mūsų partnerės mano kitaip, jo, jų požiūris kitoks. Mes bandome E, pristatyti, kaip viskas turi e, vykti ir pasiekėme kai kurios sėkmės. Einant priekint, kai kurie protokolai nustoja galioti, bet mes deramės dėl naujų protokolų ir esate tikrai teisus, mes įtraukėme šiuos naujus elementus į savo politiką. Daugiau niekas iš salė esančių narių neprašo žodžius. Norite dar kartą pakomentuoti? Aš norėčiau kai ką greitai pasakyti. Generalinį direktorių, aš pritariu jūsų pasakytėms žodžiams. Gali būti, egzuoti puikiai teorinė politika, tačiau jeigu ją įgyvendinus, įgyvendinant matome, kad žmonės jos nesilaiko ir neužtikrinsime tvaraus išteklių naudojimo ateities kartoms, tai nėra gerai. Ir matome, kad valstybės narės čia elgesi aplaidžiai. Parlamentas šiame jūsų darbe tikrai jūs remia. Nebejoju, kad kolegos žuvininkystės komitete atitinkamai sprašė šį klausimą. Pirmininkė, ačiū. Iškilo problema tikėjomės e, kalbėtis toliau su ponu Liometru. Ponio Suka irgi dar nėra. Tai problema. Ačiū už vykusį keitimąsi nuomonėmis. Būtų gerai, jei žinotume, kada atvyks generalinis direktorius Lemetro. Jį perspėja, mes jį perspėjame, kad e, šiek tiek pasistumėjote į priekį ir už penkių minučių jis galbūt turėtų pasirodyti. Tuomet pertrauka penkių minučių. Kolegos, tęsėme darbą. Sveikinuosi su generaliniu direktoriumi Lemetru, jis atsakingas už regioninę ir miestų politiką. Ačiū iš anksto, už prisiminsiu, kad viešėjame Vengrijoje praėjusią savaitę, intensyvi kelionė, trys jūsų bendradarbiai mums padėjo visą kelionę, jautėmės tikrai e, puikiai turės būti ir testinių veiksmų, ką aš viešai ir skelbiau. Nebejoju, kad tai bus ilgos draugystės pradžia. Aš norėčiau suteikti jums žodį, trumpai pristatykite jūsų poziciją dėl 16 metų, o po to kolegos parlamentarai užduos jums klausimą, taigi iškart žodis jums, prašau. Frau Vorsitzende, vielen Dank. <clears throat> Ähm, Honorable members, uh, good afternoon. Gerbiami nariai, tikrai kalbėsiu trumpai. Savo ženginėme pasisakymę. Jūs tikriausiai pastebėjote, kad praeisiais metais e, pa, paskelbtų išlygų skaičius panašus į užpraeitų metų. E, skaičių, praėjusiais metais jų neženkliai sumažėjo. Situacija yra šiek tiek geresnė, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Praėjusiai metai buvo ypatingi, nes kaip numatyta 2007-2013 metų reglamente, labai vėlai sulaukėme galutinio po paketą iš valstybių narių 2017 vasario pabaigoje ir dėl to mes negalėjome parengti visapusiško vertinimo to mm, uždar, uždarimo paketo priemonių. Norėčiau pasakyti, kaip mes vertiname praėjusiu metu klaidų uh, kiekį. Manome, kad mažėjimo tendencija ir toliau matoma. Čia lyginus su praėjusiais metais mes tikimės, kad audito rūmų vertinimai kitą savaitę taip pat e, patvirtins tą pačią tendenciją, kad reikalai krypsta būtent šią kryptimį. Dabar vyksta labai intensyvus darbas. E, priimame uždarytas programas 2017-2013 metų. Kaip matėme iš numatyto programų užbaigimo tvarkaraiščio, e, iki, šių, iki rūpiučio pabaigos reikėjo išsiuntinėti uh, E, laiškus su, su komentarais praėjus keturiems mėnesiams po programų uždarimo. Ir dabar tikime sulaukti valstybių narių atsakymų į tuos laiškus. Tikimės, kad trešdalis 7-13 metais vykdytų programų bus iš tikrųjų užbaigtos iki šių metų pabaigos. Na, dar liko du trešdaliai neuždarytų programų. Ponas pranešėjas, prašau, dėkui ponė pirmininkė, ačiū ponė Limetar, kad atvykote čia pas mus praėjusią savaitę aš lankiausi ne Vengrijoje, bet Rumunijoje su regionų komiteto delegacija. Teko konstatuoti, kad daugelėje valstybių narių dėja labai vėluojama, pradedant naują remimo laikotarpį. Ir Rumunija vėluoja, Viešėdami ten e, sužinojome, kad regionai norėtų jau pradėti vykdyti ir naujus projektus, bet dėja, ne viskas yra jų rankose, dažnai e, daug kas yra vyriausybių rankose. Na, aišku, nereikia nediskutuoti apie sanglaudos politikos e, tikslus. Aš esu ko, ko, sanglos politikos draugas, tačiau man patinka ir atsakingai panaudojami poni... pinigai. Suprantu, kad struktūrinio fondo tikslas sustiprinti valstybės narės, jų regionus, pagerinti jų situaciją e, ir sumažinti skirtumus tarp atskirų regionų. Kokių čia teigiamų tendencijų esate pastebėję? Kaip klostosi ūkinė situacija valstybėse narėse, jų regionuose, ar galima kažkaip kiekybiškai, kokybiškai gal išreikšti, ką nuveikė struktūriniai fondai, ar čia tiesiog bendras ūkio augimas labiau, labiausia padeda. 14-20 paramos laikotarpis, ar praš, ar susidorojo su uh, ex ante sąlygomis uh, paraiškų autoriai. Aš uh, prisimenu, kaip kritiškai buvo pasisakyta dėl ex ante procedūrų ir su tuo susijusio aplinkybių, nes tai užtėse visus prašymų pateikimo laikotarpius, visą vertinimą ir pinigų išmokėjimą. Uh, Tai kaip jūs kaip generalinis direktorius vertinate šią naują priemonę? Veiksmų planai iš ankstinių sąlygų atitikimų jau buvo pateikti iki 16 metų, tų, tų planų tik 17 procentų buvo sėkmingai pateikta ir patvirtinta, kokios čia programos, e, kodėl tiek mažai, kodėlgi veiksmų planai nėra įgyvendinami sparčiau iki 16 metų pabaigos tik 26,1 procentų projektų atrinkta, o kai kuriuose valstybėse dar mažiau. Ispanija netrinktas nei vienas projektas. Ką jūs ketinote nuveikti, kad galėtų kad būtų paspartinti reikalai. 16 metų pabaigoje 33 projektams nepaskirta kompetitinga institucija, visa tai užvilkina pra, projektų pateikimą, prašymą nagrinėjimą. Jūsų nuomonė, iš kur tas vėlavimas ir ką jūs galite padaryti pakeisdama situaciją į gerą? pradedant nuo 14 metų paramos laikotarpio, tik 3,7 procentai visų prieinamų lėšų buvo įsisavinta. Tai reiškia, kad 20 metais mokėjimų vėlavimai buvo, bus dar didesni negu praėjusiame rėmimo laikotarpyje. Ką jūs ketinate nuveikti, padėdami valstybėms narėms, ar ką jūs planuojate daryti, kad paspartintumėte darbą. Rumunijoje aš net leidau savo pasakyti, kad N plus 3 taisyklė, ko tikisi viena ar kita valstybė, gali po Brexito nulemti, kad tiesiog neliks to lėšų, kurių buvo tikėtasi ir negalės, kaip buvo šį kartą, perimti lėšų išeinamojo laikotarpio už praeitąjį. EIB vaidmuo, kaip jis finansuoja projektus, bendra finansavimo tvarka, kaip užtikrinamas tų projektų ekonomiškumas ir gal regionų GD gali informuoti, kokios nacionalinės valdymo ir kontro, kontrolės sistemos 30 procentų visos kontrolės grandinės. Kodėlgi jos yra mm, aukšto rizi, aukšta rizika? įvertintos. Taigi, kodėl, iš kur tas toks tas procentas? Klausiu jūsų, ar pasitikite skaičiais nacionaliniais pateiktais dėl finansinių korekcijų ir kaip yra su išlygomis, ar gerėja situacija, ypač Ispanijoje. Na, apsiribos tik Ispanija, ar ten gerėja situacija? Tokie mano klausimai. Ja, herzlichen Dank. Ačiū. Dabar žodis ponui generaliniam direktoriui. Frau Vorsitzende, Herr Berichterstatter, vielen Dank. Ich glaube, zehn Fragen gezielt. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė pranešėjau, suskaičiavau dešimt klausimų. Jeigu teisingai suskaičiavau, tikiuosi, ne vienos nepraleidau. Pabandysiu atsakyti juos anglų kalbą. Uh, Visų pirma, už, buvo klausta bendrai apie vėlavimus ir konkrečius vėlavimus Rumunijoje. Rumunija mm, daro mažiausiai pastangos, kaip mes konstatuojame per šį finansinį laikotarpį. Pats lankiausi Rumunijoje praėjusį penktadienį Mano vizito pagrindinis tikslas buvo suteikti visą paramą Rumunijos institucijoms ir padėti išspręsti su, susidariusi kamščių problemą. Mano vadovas, žinau, mano darbuotojas Momins Popins ten lankėsi vasarą ir aš lankydamasis ten turėjau tikslą apžvelgti, kaip įgyvendinamas veiksmų planas. Mm, tai turiu pasakyti, kad bendrais bruožais pažanga yra matoma. Bet e, darbas vyksta na, išlaikios silpno pradinio taško. Jūs klausėte apie e, eksantę e, sąlygas ir, ir situaciją. Rumunija, Rumunijoje e, eksantė e, situacija buvo nepriekaištinga, ypač viešųjų pirkimų ir transporto srityje. E, Transportas yra labai svarbus, nes Rumunijoje yra Beveik trečdalis visų asignavimų skiriamų Rumunijai susijęs su transporto srities projektais e, - sausumos ir geležinkelių, pavyzdžiui. E, Rumunijoje yra dvi atskiros agentūros, kurios rūpinasi sausumos keliais bei geležinkeliais. Ir ir jos vidutiniškai, tos agentūros vidutiniškai dirba ir vidutiniškai jums sekasi susidaroti su joms patikėtoms užduotimis. Paprašėme, kad Rumunijos centrinė valdžia pasirašytų sutartis dėl, su šiomis agentūromis dėl e, veiklos e, dėl, dėl veiklos kriterijų. Tai ir nutiko prieš keletą dienų ir tai pavyzdys, ko galima pasiekti, kai daromas spaudimas pasitelkus eksantę e, sąlygų mechanizmą. Tas, ta pati istorija ir su viešaisiais pirkimais. Iki pat paskutinės minutės buvo tempta, bet paskutinė minutė imtas reikalingų veiksmų. Dėl viešųjų pirkimų sutarėme su Rumunijos valdžia, kad ji turi gerinti padėtį ir sutartis sudaromas su statybų įmonė, statybų įmonės ir institucijos, kuriai statybų įmonė teikia paslaugas, sutartis reikia gerinti iki šiol dažnai pasitaikydavo įvairiausių sunkumų pradėjus įgyvendinti projektą, ypač jei statybų, statybose iškildavo kažkokių sunkumų. Nekarta buvo įsivelta į visą į teisminę sistemą. Šį kartą su EIB e, pagalba Rumunijos valdžia pasiekė e, pagidavimo rezultato, nes 13 valandą jie atsiuntė pranešimą apie tai, prieš man atvykstant į Bukareštą, bet mes turėsime peržiūrėti atsiųstą informaciją. Valstybės narės dabar kažlygiškai ėmėsi e, visų veiksmų, nes e, atėjo tiesos momentas dėl eksantė sąlygų. Iš tikrųjų viską reikėjo užbėgti 2016. -ųjų bet e, šešis mėnesius buvome e, nežinios laikotarpyje, laukiame, kol valstybės narės parengs visas reikalingas išvadas dėl to, ar išpildytos eksante keliamos sąlygos ir reikalavimai. Dabar jau aiškiai žinome, kas dar nepadaryta. Iš dviejų šimtų veiksmų planų, dėl kurių buvo susitarta, tik 40 iki šiandien dar nėra įgyvendinti ir visi, tie, ir visi 40 tų veiksmų planų bus pateks į atsakingą komitetą, kuris spręs ar suspenduoti tam tikrus mokėjimus. Remdamasis, žinoma, proporcingumo principais bei mm, atitinkamose sritise. Nemanome, kad 40 atvejų ir bus priimti tokie sprendimai, nes, kaip jau sakiau, valstybės ėmėsi karšlygiškų veiksmų. Bet jeigu bus įgyvendintos visos keliamos sąlygos, daug, daugelis tų, jei tos sąlygos įgyvendinamos, tai tų veiksmų planų ir nereikia. Ir kaip mes apdairiai akcentavome kovo mėnesį, kai pristatėme eksantę sąlygų mechanizmą, galime konstatuoti, kad pavyko pasiekti apčiuopiamų pokyčių valstybėse narėse. Pavyzdžiui, buvo patvirtinti teisės aktai, pavyzdžiui, vandens sektoriuje ir e, pavyzdžiui, vandens kainodaros politikoje, taip pat tą, tą patį galima pasakyti vertinus e, perdirbimo prievolę, prievolę užtikrinti perdirbimą. Jeigu klausote, ar ta sistema tobula, tikriausiai ne. Ar dėl tų iš anksto keliamų sąlygų e, buvo sukurta daug papildomos biurokratijos, ar ateityje reiktų sistemą e, tobulinti ir išsiaiškinti, mm, ką finansuoti iš sanglaudos politikos. Na, mes manome, jog bendrais brošiais tai teigiamas poslinkis sanglaudos politikoje. Uh, nes jo dėka pavyko sukurti pamatinės sąlygas, kurios leis užtikrinti geresnės kokybės investicijas. Dėl vėlavimų ir ne tik Rumunijoje. Jūs klausėte ir apie projektų atrankos atranką, kiek jų atrankama, kaip vyksta mokėjimai ir kaip paskiriamos atsakingos institucijos. Pradėsiu nuo paskirimų. Šis aspektas šiandien nėra kliūtis e, e įvykdyti mokėjimus, mums įvykdyti mokėjimus, nes dar nepaskirtos kai kurios institucijos atsakingos už tarpvalstybinės programas ir tos programos siejasi su nedidelėmis sumomis. Beveik devynios dešimtis visų asignavimų pagal sągaudos politiką jau patvirtinti. Ir, ir čia nėra problemų. Ko, kaip situacija su mokėjimais? Prasta. Aš visada pirmas apie tai kalbu ir ypač bendaudamas su valstybėmis narėmis Jūs minėjote vieną priežastį, kodėl taip yra. Ateitis neaiški po 2020-ųjų ir valstybės narės tikrai elgtųsi išmintingiau, jei daugiau dėmesio sutelktų į dabartinę situaciją. Kita akivaizdi priežastis susidaro įspūdis, kad iškyla sunkumų virškinant sanglaudos politiką dabar. tos, tas įspūdis turėtų būti kitoks, kai liks aštuoni mėnesiai iki komisijos pareiškimo dėl naujos finansavimo programos. Sumokėjimai situacija, jų 9 procentai panaudota, tai tikrai mūsų netenkina. Tai reiškia, kad reikės sugražinti milijardus eurų kai kuriais atvejais iš šių metų biudžetą. Bendrais brošės kaip paaiškinti šią padėtį, manau, kad yra vienas paaiškinimas. Įstatymų kuriejas pasirinko e, fondų e, gal, suteikimo galimybę pasirinksiu Rumunijos pavyzdį. Tas pasakyti pasakyt apie kitas šalis, kur programos buvo patvirtintos ne, ne 2014, bet 2016. Valstybės privalo bent jau iki šio laiko tarp pabaigos arba 2018-2020 pagal N plus 3 taisyklę turės būti pateikę prašymus mokėjimams tačiau bus pateikę prašymus tik vienam trešdaliui visų joms skirtų lėšų. Tai netitinka fin daramos finansinės disciplinos. Aš čia išvelgiu žmogiško elgesio logiką arba biurokratinių sistemų, tipiško elgesio pavyzdį, kurioms būtina daryti spaudimą, kitaip jos tinkamai nesielgia. E, situacija geresnė vertinant projektų atranką. E, atrinkdami projektus pasiekėme didžiulės pažangos per pastaruosius 12 mėnesių EDF ir sanglaudos fonduose. Nuo 11 procentų pasiekėme beveik 40 procentų per vos 12 mėnesių. Taigi reikalai čia juda ir viskas eina priekin gan sparčiai. Taigi, yra vilties, kad per atinančius vienerius ar dviejus metus mes ne tik mes pasieksime apčiopimų rezultatų. Tačiau kai kurios valstybės iki šiol dirbo taip lietai, kad kai kurioms iš jų iškyla rizika, kad, kad iš jų bus atimti fondai, kad, kad joms nebebus prieinami tie fondai, kuriems jos, jie buvo skirti tos lėšos. Per pastarąsias kelias dienas aš atkreipiau uh, jų dėmesį į tai ir, ir parašiau, nusinčiau laiškus šią temą. Nemanau, kad vis dėlto tai vyks, kad uh, valstybės neteks teisės į joms skirtas lėšas, kad jos parengs visus dokumentus, tačiau tokia didesnė rizika iškyla kitais metais, nes e, tuomet įsigalioja N plus 3 taisyklė, e, pavyzdžiui, Rumunijos atveju, kurioje programos, kai kurios programos buvo patvirtintos 15 e, metais. Ir e, kai lankiausi tuo šalyje, dėrėjausi dėl kai kurio Rumunijoje vykdomų programų niuansų, kad lėšų įsisavinimą būtų galima paspartinti. Jūs klausėte apie, jūs minėjote bendrąjį sanglaudos politikos tikslą ir konvergencijos e, dinamiką. mes po dviejų savaičių paskelbsime sanglaudos ataskaitą e, apie spalio 9-ąją ir įvertinsime pastarasias tendencijas, nesas tendencijas konvergencijos rytyje. Deja, dėl krizės atsirado nemaža spraga iki tol buvusiame gana sklandžiame konvergencijos procese ES. Kai kurios valstybės narės labiausiai nukentėjusios nuo krizės Graikija, Portugalija, Ispanija, į, šiek tiek menkiau Italija ypač tai patyrė. Uh, ir jos šiek tiek temdo bendrą vaizdą, bendrą konvergencijos situaciją. Jei vertinsime skurdžiausias ES teritorijas, tai šios teritorijos gana e, dinamiškai žygiavo konvergencijos keliu, yra pozityvių tendencijų Rumunija yra sparčiausiai es auganti valstybė, kurioje augimas sudaro beveik 6 procentus. Tai bendra e, vidurio Europoje pastebima tendencija. Ir, ir, ir tas, to, to, toje Europos dalyje vyksta pasivyjimo procesas. Iš mano minėtų šalių kurios labiausiai nukentėjo nuo krizės. E, e, Portugalija, Portugalija augimas šiek tiek didesnis nei es vidurkis Graikijoje. Na, laikykime špikas dėl to, kas vyksta Graikijoje. E, Ispanija pastarosius 2-3 metus auga sparčiau nei ES vidurkis, o Italija baigia pasivyti es vidurkį. Naujausios žinios yra gana drąsinančios, tačiau turi praeiti bent 4-5 metai po krizės, kad, pietinis, kad pietų viduržėmio regionas e, atsigautų finansinės priemonės. Šiuo klausimu visą įgyvendinimo ataskaitą 2013 laikotarpio gausite artimiausiamis dienomis. iki šio mėnesio pabaigos. Tikriausiai prisimenate, kad buvo nemenkas skirtumas tarp e, e, lėšų skirtų finansinėms priemonėms ir tų sumų, kurios buvo išmokėtos naudos gavėjams. 2015 pabaigoje e, tik 3 ketvirtadaliai skirtų pinigų buvo pervesti galutiniams naudoms naudos gavėjams. Ir galutinis skaičius tikriausiai bus 95 procentai, kai e, iki to momento, kuomet baigėsi laikotarpis, e, apie kurį kalbame, tai buvo 2015 kovo mėnesį. Aš sakyčiau, kad tai beveik priliksta visapusiškam lėšų įsisavinimui finansinių instrumentų lėšų. Taip pat toje ataskaitoje bus įvertinta ir tai, ko, kokios ko, kokybės projektų, mm, kokios kokybės projektus pavyko įgyvendinti su šiais finansiniais instrumentais. Taip pat buvo skirta ir parama mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mokėjimai į EIB. Šiuo klausimu mielai atsakyčiau raštu. Daugybė finansinių instrumentų nepatenka į EIB, juos e, sukuria valstybės narės arba jie yra gyvendinami regionuose. Kartais Europos investicijų bankas panaudojamas kaip tarpininkas, tačiau tai labiau išimtis nei taisyklė. Ir kalbant apie šį konkretų laikotarpį, yra ir MVI skirta iniciatyva, kuri įgyvendinama per. Europos investicijų priemonė. dėl valdymo ir kontrolės sistemų. Ar apie tai klausėte? 17 procentų, ar, mes, ar mūsų manimų tai reiškia stygių, trūkumus kažkokius? Ar galėtumėte patikslinti, ką turėjote omeny? Aš koks įkart. Aš teiravausi, ar galėtumėte pateikti įvertinimą dėl nacionalinių valdymo ir kontrolės sistemų. 13 procentų jų yra rizika pagal vertinimus ir apie tai gal reikėtų ištamiau pakalbėti metinėje veiklos ataskaitoje. Ja, sonst äh, kann man diese Frage auch, glaube ich, schriftlich. Ja, das machen wir. Ja. Gal galite raštu atsakyti šį klausimą. Ačiū, nuostabu. Financial uh, correction. Finansinės korekcijos. Tai įsivaizduoju, kad čia jūs norėjote pasidomėti apie skaičių, kurios turime patikimumą ir atsiekamumą, turint omenyje, kokius skaičius mums patikė valstybės narės, tai situacija gerokai pagerėjo per pastaruosius metus ir dabar esame įsitikinę, kad tie skaičiai, kuriuos minime, yra tikslus. Jeigu teisingai prisimenu, 7-13 metų laikotarpiui 7 milijardai korekcijų buvo pritaikyta valstybių narių institucijų savo sąskaitose. Ir trys buvo inicijuota mūsų. Taigi, priešingai nei buvo prieš keletą metų, kai situacija buvo galbūt ne visiškai pilnai nušviesta, nes valstybės narės nepateikė uh, duomenų nuosekliai, tai dabar aš manau, kad tie skaičiai yra solidus ir puikiai atspindi realybę. Ir galiausiai dėl rezervų evoliucijos, tai čia galėčiau pasakyti, kelis komentarus jau užsakiau pradžioje, bet bendrai 7-13 metų tas skaičius buvo toks nuoseklus kaip ir. Mes rezervus panaudojame tais atvejais, kai programų uždarimo dokumentai arba tiksliau išlygas pritaikėme tais atvejais, jeigu buvo klaidų lygis didesnis nei 5 procentai programų uždarimo dokumentuose, kai pavyzdžiui taip pat buvo rimti esminiai apriepties apribojimai atlikto audito darbo ir tai nutikdavo ypač tais atvejais, kai išlaidos būdavo per programinį laikotarpį panaudotos gan vėlai dėl finansinių priemonių ir kur audituojant instituciją tuomet, tarkim, šalia to nurodydavo, kad neturėjo galimybės tuo metu uh, realių galimybių neturėjo sutikrinti tos informacijos, tai tokiais atvejais mes irgi prašėme išlygos, iš, pateikėme išlygą tokiais atvejais. Ir galiausiai mūsų nusistuose laiškuose gavus programų uždarimo paketus mes pareikalaudavome per atinančius mėnesius tų institucijų užbaigti darbą ir e, pateikti daugiau informacijos apie tas rytis, kur jie dar nebuvo užbaigę savo darbo. Konkrečiai dėl Ispanijos mes pasiekėme kuklios pažangos pastaraisiais metais, žinote kodėl iš, daug tų išlygų Ispanija yra daug, nes viena tarpinė institucija gali suvaidinti vaidmenį keliose programuose ir kadangi tos išlygos taikomos programoms, skiriamos programoms, tai tada dėl to atsiranda kur kas jų ir daugiau. Mes šiek tiek pasiekėme čia pažangos, tačiau Ispanijos institucijų požiūris buvo toks, kad na, jie programų uždarimo laikotarpyje bandys ištaisyti situaciją, pakoreguoti būtent tuo etapu, o ne anksčiau. Ir dar norėčiau pabrėžti, įsivaizduoju, kad girdėjote tai ir anksčiau, kad tos išlygos dažniausiai būdamo, būdavo taikomos po to, kai nacionalinė audito institucija atlikdavo auditą ir tuomet išaiškėdavo tam tos tikros problemos e, tose tarpinėse institucijose. Ačiū, kolega Von. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti generalinio direktoriaus pastabas dėl ex-ante sąlygų. Aš manau, kad jos yra svarbios ir labai vertingos, reikalingos. Jos mums padės užtikrinti, kad ES lėšos būtų naudojamos efektyviai, nes buvo nemažai kaltinimų anksčiau, galbūt ir pagristų kaltinimų, kad mes sukėlėme vilkinimus dėl to, kai, kiek, per kiek laiko pasisavinamos yra lėšos ir, kaip jūs ir sakėte, ateityje galbūt reiktų mums surasti būdų, kaip būtų galima supaprastinti tas sąlygas, galbūt sumažinti eksantę sąlygų skaičių ateityje. Taip pat norėčiau pasveikinti jūs dėl to, kad sumažėjo klaidų lygis ir ta mažėjanti tendencija išryškėjo. Jūs sakėte, kad ta tendencija, mažėjanti tendencija bus pastebima ir ateityje. Gal galėtumėte jūs pasidalinti savo nuomonę, dėl kokių konkrečių priemonių pavyko sumažinti klaidų lygį dėl struktūrinių fondų ir sanglos politikos, aš manau, kad labai svarbu mums tai žinoti, kad galėtumėme ir toliau to siekti ateityje. Ir paskutinis dalykas dėl supaprastinimo. A lygio darbo grupė yra sukurta dėl supaprastinimo ir valdyba pateiks, aišku, jums irgi savo rekomendacijas, tačiau praeitais metais vidinis auditas ir audito metu buvo pateiktos rekomendacijos dėl supaprastinimo, ką būtų galima padaryti labai greitai, gal galėtumėte priminti, kokios buvo tos rekomendacijos ir ar jums pavyko jas įgyvendinti. Prašyčiau e, atsakyti kuo trumpiau, nes mes norėtumėme galimybės pasikalbėti ir jūsų su kolege, e, ponė Sauka, prašom. Pone Von, labai Jums ačiū. Labai trumpai. Man atrodo, kad e, ta pažanga, kurios pasiekėme, yra susijusi su mūsų kolektyvinėmis bendromis pastangomis ir su ta politika, kurios mes laikėme 7-13 metais kad būtent negailestingai pritaikytumėme suspendavimą ir lėšų išmokėjimo sustabdymą. Ir su tuo buvo susiję ir taip vadinamieji išeities taškai. Tai yra labai aiškus reikalavimai, kuomet valdymo ir kontrolės sistemos turi būti sustiprinamos, tais atvejais, kai išvelgiame silpnų vietų. Ir laikui bėgant, aišku, tai davė visai neblogų rezultatų, kalbant apie bendrą kokybę ir administracinius pajėgumus. Taip pat norėčiau paminėti ir antrąjį elementą, būtent, kad praeitais metais pirmąjį kartą išlaidos 2007-2013 metams kurios vis dar dominavo, tačiau buvo šiek tiek išlaidų ir 14-20 metams. Ir čia jau matome, kad radikaliai pakeitus sistemą, kai buvo program, metiniai programų uždarimai, kai buvo ta grėsmė, kad tie bendri, bendros korekcijos, jeigu klaidos nebus surastos iki kol jas suras komisija, tuomet mes matėme, iš tų kelių pavyzdžių 35 programų, kur būtent metinis programos uždarimo variantas buvo pritaikytas praeitais metais, maždaug 15 procentų visų programų. Tos kaip galbūt ir geresnės programos čia buvo parinktos, bet mes pamatėme, kad jie mums paskelbė labai nulio, maža, mažas klaidų lygius 0,2. 0,1 procento po korekcijų ir 0,24 procento iki korekcijų. Tai čia faktiškai tai ir rodo, kad mes e, galime tikėtis, kad ta mažėjanti tendencija ir ateityje bus pastebima per visą tą laikotarpį. Dėl supaprastinimo mes manome, kad e, per dabartinį laikotarpį mes pateikėme pasiūlymus, kurie tikimės bus patvirtinti iki metų pabaigos, kurie yra įtraukti į taip vadinamą į omnibusą. Mes daug ko tikimės iš naujų supaprastintų kaštų variantų, kuriuos siūlyme, siūlome valstybėms narėms, valstybėms narėms pagal omnibuso, omnibusą ir tokiu būdu jos galėtų išvengti tikrai realių išlaidų punktų, nedidelių išlaidų, ar tai būtų tokios bendros e, sumos ar kažkas panašaus. Ir mes to tikimės ir einamojo laikotarpiu, o per kitą laikotarpį, manau, kad su aukšto lygio pareigūnų grupe, tai mes čia sieksime tikrai to paties tikslo, mes dirbame labai daug. Ir nebandome nu, nieko iš naujo išradinėti, bet Mes tiesiog bandome radikaliai supaprastinti įvairias taisyklės nuo tinkamumo, PVM ir kitų. Ačiū. Herzlichen Dank. Labai ačiū. Baigėme diskusiją su jumis. Tikrai didžiulė Padėka Jums, kad nuolat atvykstate, atsiliepėte į mūsų kreipimus. O dabar sveikinusi su ponė Sauka ir Europos mokyklų generaliniu direktoriumi ponu Markedžiano. Taigi prašau, pristatykite savo sritį. So, um, I, I would start. Um, You remember that for the last couple of years, the following the... Tikriausiai pamenate, kad pa, per pastaruosius keletą metų po kritinio audito rūmų pastabų ir vidaus audito tarnybų pastabų dėl valdymo taisyklių ir to mm, nelaimingo sukčiavimo atvejo. Mūsų direktoratas skyrė uh, E, rezervas Europos mokykloms. Atsiprašau, išlyga mm, Europos mokykloms. Ir pamenu, kad prieš du metus sakiau jums, jog jei situacija nepagerės, kad kažkuriame etape turėsime pereiti prie sistemos, kurioje atsakingo pareigūno vaidmuo e, turės būti keičiamas ir kad, kad taip, juo turės būti mokyklų generalinis sekretorius. Daug kas nutiko ir tikriausiai žinote, kad rugsėjo 5-ąją Europos mokyklų valdymo institucija taryboje vienbalsiai patvirtino naują mokyklų finansinį reglamentą, pagal kurį numatoma centralizuoti tai e, suteikti ne, generalinio sekretoriaus, atsakingo už mokyklas pareigūno už vaidmenį, tas užduotis suteikti, bei taip pat už apskaitą atsakingo pareigūno. Audito rūmai labai teigiamai vertino mokyklų finansinio valdymo evoliuciją ir labai tikiuosi, kad 2017 tą išlygą bus galima atšaukti ir kad kitais metais jūs mūsų čia nepamatysite. 30, da möchten Sie noch dazu was sagen, bitteschön. Ar generalinis sekretorius norėtų tarti keletą žodžių, prašom. Ačiū. Už galimybę pasisakyti, galiu tik patvirtinti tai, ką generalinė direktorė ponė Sauka mm, pasakė, mes labai daug dirbome Europos mokyklų sistemoje, skleisdami tinkamo finansų valdymo kultūrą visose mokyklose. Turime nepamiršti, kad E, mokyklose dirbančių asmenų komanda sumažėjo. Kalbu apie žmonės, kurie yra atsakingi už finansus ir biudžetą, bet mes vykdome funkcijų atskirimą mokyklose. Ypač kalbant apie mokėjimus ir visais atvejais reikalavome dvigubo parašo visų operacijų patvirtinimo atvejais. E, audito rūmai teigiamai tai vertino. 2015-aisiais jie konstatavo, kad nebuvo padaryta reikšminių klaidų. Na ir dar nesulaukėme 2016 ataskaitos, bet turime e, jau kai kurios informacijos, kad, kad panašiai bus ir panaši, panaši bus išvada ir e, tais metais. Buvo atliktas penkių mokyklų auditas didžiausioje taip pat mokyklos, sistemos mokykloje ir buvo pateikta e, nuomonė be jokių kažkokių išlygų ar pastabų. Na ir aš taip, aš irgi manau, kad artėjame prie momento, kuomet bus galima atšaukti tą išlygą. E, E, sąskaitų audite naudojome IPSA sistemą ir šiais metais viską paruošėme laiku. Manau, kad tai iliustruoja, kokių pastangų ėmėmės siekdami rezultatų. Ačiū dabar žodis mūsų pranešėjui. Ačiū. Pone pirmininkė, ačiū ponė generaliniai direktoriai Sauka ir generaliniam sekretoriui. Tikrai e, reikia pripažinti, kad mokyklos mums yra brangios ir reikalingos, bet brangios tikrąją to žodžio prasme. Atitinkamai reikia užtikrinti, kad ten būtų dirbdama pagal taisyklės, nevyktų sukčiavimai. Jūs pateikėte tokią optimistinę perspektyvą, Europos biudžetas iki 70 procentų prisideda prie mokyklų metinio biudžeto. Praeitie mes audito rūmų vertinimu su, matėme daug kritikos, kaip lėšos panaudotos, įsisavinamos. Tuo pat metu valstybės narės tarsi visada viską vertino puikiai. Iš kur jūsų nuomonė tas skirtingas e, vertinimas? Kodėl taip situaciją vertina audito rūmai ir kas valstybių narių vardu atlieka auditą, kad buvo patvirtintas biudžeto įvykdymas, viskas išsakyta daug palankiau. Ar jūs apie tai diskutavote su valstybėmis narėmis? Antrasis klausimas, ar dalyvavo komisaras, kas pusmetinėme mokyklų sus... bendrajame posėdėje, ar apskritai galvojama apie europinį mokyklų reformą, jeigu ne, kodėl ne. Ir dar vienas klausimas. 17 metais parlamentas ir taryba turėtų gauti komisijos komunikatą dėl uh, Europos e, Europinių mokyklų administracinės reformos. Ačiū. Prašom, prašom, kas galite atsakyti iš prelegento. Okay, um, thank you very much for the question. I will try. Ačiū už klausimą. Pasistengsiu atsakyti jūsų pirmąjį klausimą. Jūs klausėte apie netitikimą E, dėl praeitie. E, dėl praeitie parengtų ataskaitų ir dabar, ataskaitų kokios e, parengtos dabar, prireikė laiko, kol sistema sugebėjo sureaguoti. Ir kaip žinote, praeina tam tikras laikas nuo to momento, kai e, biudžetinis laikotarpis pasibaigė, tuomet audito institucija atlieka e, tikrinimą ir parengia savo ataskaitę. Praeina bent du metai. Apie tai ir kalbėjau. E, Deloitte įmonė atliko auditą, jie įvertino 2017 biudžetą, o komentarus iš audito rūmų šiais klausimais gausime tik kitais metais. E, Ir aš kalbėdamas turėjau omeny mm, dabartinę padėtį, o ne tą situaciją, kurią komentavo audito rūmai ir e, tos ataskaitos, kuri buvo paskelbta. Ir tai buvo 2015 padėtis. Ar pranešėjas norėtų užduoti papildomą klausimą? Gal raštu mes viską išsiaiškinsim. Ačiū. Daugiau norinčių pasisakyti nebėra. Tai baigiame nagrinėti šį darbų tvarkės punktą ir posėdžio darbų tvarkę išnagrinėjame. Ačiū, ponė Suka. Norite pasisakyti? Aš nenoriu jums neleisti kalbėti. Keletas minčių dėl komisijos dalyvavimo valdybos posėdžiuose, tačiau žinote, kokia yra problema, mes esame tik vieni iš 29. 12 metais priminsiu, kad bandėme peržiūrėti konvenciją, tai tarptautinė konvencija, reformuoti sistemą, valstybės narės parodė nulį susidomėjimo tuo, nuo to laiko bandome reformuoti sistemą iš vidau. Mes pažaidėjome jums ir iki metų pabaigos įgyvendinsime šį pažadą, būtent pateiksime komisijos idėjas dėl Europinių mokyklos, mokyklų sistemos reformos, darbo gerinimo. E, mes e, su ponu Maskiano darysime, ką galime, tačiau formaliai reformos atlikti dėja mums neįmanoma. Ačiū. Tikrai nėra taip, kad dėl žmogiškųjų išteklių neturime klausimų, tačiau darbo tvarkė buvo tik apie mokyklas nuspręsta kalbėti. Taigi ačiū, kad atvykote, aišku, ir toliau bendrausime, stebėsime situaciją Europos mokyklose, regioninė politika, tai savaime suprantama, ketvirtadienio rytą mūsų naujas posėdis iki.